Um, colleagues, given... Kolegos, e, atsižvelgiant, kad ne tai, kad nėra pirmininko, o aš esu pranešėja pirmojo darbo tvarkės punktu, gal galėčiau pasiūlyti jums pradėti darbą. Visi sutinkate, tai tada labai gerai. Taigi, e, pagaliau Priartėjome prie to momento, kai teks mums balsuoti dėl susitarimo su Australija, dėl oro vežėjų keliaivių duomenų įrašų perdavimo Australijai. Nereikia turbūt daug aiškinti, kas iki tol vyko. Tarp savo popierių rasite trumpą rekomendacijos projekto tekstą ir nedidelį aiškinamą įraštą. Aš vakar vakarė jums visiems išsiuntinėjau. Žinau, kad laiko buvo nedaug peržvelgti juos, bet tai vienintelis būdas, jeigu norime dirbti sparčiai, o mes kaip tik ir spaudžiame kitas institucijas, kad jos dirbtų greičiau. Tikiuosi, kad visiems tai bus priimtina. Dėl e, mūsų darbų grafiko siūlau, kad šiandien pasikeistume nuomonėmis, o paskui dėl rekomendacijų projekto balsuotume spalio 17 dieną. Na, o plenarinėme galėtume balsuoti šio mėnesio pabaigoje. Pirmiausia, dėl rekomendacijų projekto. Jis yra labai trumpas, e, bet yra tik dvi alternatyvas mums duotas arba galime pareikšti pritarimą arba jo nepareikšti. Rekomendacijų projekte aš siūlau, kad tokį pritarimą mes suteiktume, bet aiškinamajame pareiškime, e, kurį aš dar tobulinsiu su kitų frakcijų šešėliniais pranešėjais, aš e, norėjau išreikšti kai kurias mintis, kuris, kurios, kurios kelia susirūpinimą. Man atrodo, mums pavyko gana ženkliai patobulinti ankstesnį susitarimą, konkrečiai kalbant apie tikslus, kuriuos mes dabar susiaurinome, anksčiau tie tikslai buvo labai abstrakčiai plačiai apibriežti, dabar mes labai e, aiškiai kalbame, kad tik tai kovai su terorizmu ir su tarptautiniu nusikalstamumu tai bus taikoma, taigi čia pasiekta pažangos, bet yra ir pora dalykų, kurių nesugebėjome dar pasiekti, arba tokių, į kuriuos turime praktikoje pasižiūrėti, ar taip jie veiks, kaip mes tikimės. Vienas iš dalykų, kurio nepavyko pasiekti, ir tai yra aktualu taip pat ir ateities susitarimams dėl keliaivių duomenų perdavimo, yra susijęs su e, tinkamu būtinumo ir proporcingumo užtikrinimu. Daug metų jau mes reikalaujame, kad e, tie principai būtų taikomi Daug e, esame apie tai kalbėję, bet kol kas neturime aiškaus įrodymo, kad iš tikrųjų masiniai duomenų perdavimai ir jų saugojimai yra reikalingi ir e, kad atsižvelgiama į proporcingumo principą. Labas rytas, ponė pirmininkė. Mes visi žinome, kad tie duomenys iš tikrųjų gali pasitarnauti naudingiems dalykams ir yra būtini kai kuriais atvejais. Bet aš vis tik dar nesu mačiusi ko, duomenų, kodėl turėtų būti leidžiama milijonų žmonių duomenys laikomi tiek ilgai manyčiau, kad tai dalykas, kurį ateities susitarimų labai reikėtų išsiaiškinti. E, ir dar vienas dalykas, e, mes fundamentaliai laikomės skirtingų nuomonių e, su komisija dėl teisės pagrindo. Aš manyčiau, kad sutartė 16 straipsnis, o ne du atitinkantis straipsniai, kur kalbama apie policijos ir teisės saugos įstaigų bendradarbiavimą. Jeigu pažvelgsime į pereitus PNR susitarimus, suprasite kodėl. Uh, Pirmasis susitarimas su JAV buvo pasirašytas, nes JAV jau rinko PNR duomenis. O oro vežėjai pagal įstatymus, ES įstatymus, neturėjo teisės tokius duomenis teikti. Taigi, norint užtikrinti, kad tas duomenų perdavimas atitiktų ES duomenų apsaugos standartus, buvo pasirašytas pirminis susitarimas, pirmasis susitarimas su amerikiečiais. Taigi, e, akivaizdu, kad tokių sustarimų tikslas yra duomenų apsauga. Ir todėl, kadangi tai yra viena šalis suverenarus e, sprendimas iš trečiosios šalies pusės, Australijos ar JAV, tokius duomenis rinkti mes negalime nuspręsti, ar jie gali ar negali to daryti, todėl tai nėra ES politikos reikalas. Deja, šį mūšį kol kas bent esame pralaimėję. Europos komisija reikalauja. Užsispyrusi sako, kad 16 straipsnis negali būti teisiniu pagrindu, net ir iš dalies, kad net negali, nega, nereikėtų daryti nuorodos į jį ir tai kelia problemų. Na ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau pasakyti, tai e, duomenų laikymo laikotarpis dabar siūloma 5,5 metų laikotarpis. E, ir čia sunku pasakyti, ar tai atitinka proporcingumo principą ar ne. Mes neturime jokios e, patirties informacijos regis atsitiktinai parinktas skaičius. Iki pernai metų Australai iš vis duomenų nesaugojo, taigi neaišku, kas pasikeitė nuo to laiko iki dabar. Bet apibendrinant, vis tiek sakyčiau, kad mes turime e, pareikšti savo pritarimą šiam e, susitarimui, ne dėl to, kad jis mus tenkina ar kad jis ir labai geras, bet todėl, kad jeigu mes tokio pritarimo mm, nesuteiksime, tie duomenys vis tiek bus perdodami, nebent mes nuspręstume iš visų šaldyti susisiekimą oru, bet atrodo, ta alternatyva nėra realistiška, taigi duomenys ir toliau plauks, o čia ant stalo turime pakankamai priimtiną sustarimą, kuris užtikrina neblogą apsaugos lygį, netgi su tom išimtim, kurias aš čia išdėščiau. Tai štai kokia mano rekomendacija jums. Okay, thank you, Mrs. Lindveld, for the presentation of the draft. Ačiū, ponė Indveld, už jūsų pristatymą ir už trumpą pristatymą Australijos ir ES sus, sustarimo dėl e, PNR ir keliaivių duomenų. Taigi dabar norėčiau steigti žodį ponui Fausui. E, e, galbūt prieš pasakant kitiems parlamento nariams galėčiau steigti žodį komisijai ir pirmininkaujančią šalį, ponui Fausai. Ačiū. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti už tai, kad puikiai apibrėžėte mūsų nuotaikas ir interesus. Manau, kad jūsų pranešime tai puikiai įsispindi. Iš esmės būtų geriau būtų nustatyti geresnę asmens duomenų apsaugą. Manau, kad tai mums šiek tiek pavyko. Žinoma, ne su visais punktais galime sutikti, tačiau aš manau, kad vis dėlto šiek tiek pasiekėme tikslą, ar bent jau prieartėjame prie jo, ypač atsižvelgiant į tai, kad mes patirtume tam tikras pasiekmes, jeigu mes e, kaip Europos parlamentas arba kaip Europos institucija neįsikištume. Nes tos pasiekmes būtų tikrai nenaudingos mums, ypač kalbant apie konkurenciją arba bent į tarptautinį bendradarbiavimą čia e, iš esmės, e, jeigu būtų klausinėjama, prašoma įvairių duomenų oro uostose iš keliaivių, tada tikrai pasunkėtų bendra e, situacija. Aš manau, kad mes iniciatyvą turime išlaikyti savo rankose ir nustatyti tam tikrus standartus, kai būtų keičiamas tais asmens duomenimis. Uh, Galbūt čia galėtume dvišalių pagrindų pasitarti su, su, su pačiomis oro bendrovėmis, kad būtent ši duomenų apsauga būtų geriau įgyvendinama. O kalbant apie bendrą rezultatą, aš esu labai patenkintas juo ir turėtume pritarti jam, nors galbūt dėl kai kurių punktų galėtume pasakyti, kad jie galėtų būti patobulinti, ypač atsižvelgiant į pasiekmes to duomenų pasikeitimo. Uh, kad galėtume iš esmės duoti ir tam atitinkamą impulsą Junktinės Amerikos valstybėms. Ir manau, kad turėtume remti šią rekomendaciją. Ačiū. Taigi, pasiklausykime mūsų šešėlinių pranešėjų, ponios Zipelė. Ačiū, aš norėčiau pritarti anksčiau kalbėjusiam kolegai ir norėčiau padėkoti pranešėjai už ryštą ir puikiai nuveiktą darbą, nes jie paaiškino ir pabrėžė kai kurios punktus, uh, nes akivaizdu, kad niekas iš mūsų nėra šimtų procentų patenkintas tuo rezultatu, kurį mes turime čia dabar ant stalo. Tačiau retai yra taip, kad mes susitarėme dėl susitarimų ar dėl įvairių sutarčių ir mes esame visiškai patenkinti tomis sutartimis. Mes paprastai siekiame kompromisu. Ir be šito sustarimo oro bendrovės perduoda tos duomenis. Ir norėčiau pabrėžti tai, ką pasakė ponės Fosas. Aš esu tikra, kad jeigu e, būtų pasirašyta dvišalis susitarimas, o ne bendras ES lygių sudarytas susitarimas, tada rezultatai būtų prastesni. Iš tiesų mes negalime E, uždrausti kitoms valstybėms saugoti savo išorės sienas. Mes taip pat norime saugoti savo sienas. Iš esmės nėra iš, m, mm, draudžiama tos duomenys panaudoti ir kitiems tikslams negu sienų apsaugai. Tačiau remiantis tuo susitarimu, kuris yra padėtas mums ant stalo, mes galime bent jau saugoti tos duomenys geriau. Žinoma, mes nesame iki galo patenkinti to susitarimu, tačiau e, vis dėlto Europos parlamentas savo kritinėmis pastabomis e, gali suteikti ir savo sutikimą bei pritarimą šitam susitarimui. Ačiū, ponė Šipil. Dabar ponės e, Kirkovas. Atsiprašau, panė pirmininkė, labas rytas. Aš tik tai trumpai kalbėsiu. Iš esmės atsiprašau, kad vėluoju šį rytą, bet e, dar turbūt mes trykdytas e, pakeista darbo atvarkė. Man atrodo, kad svarbiausia mes turime vis dėlto mm, e, užtikrinti domenų apsaugą. Ir aš esu patenkintas tuo mūsų sustarimu. Mes turime pabrėžti, kad duomenys turi būti Mm, tinkamai apsaugomi ir tinkamai naudojami. O kalbant apie duomenų saugojimo laikotarpį, mes padarėme tikrą pažangą. Aš manau, kad mes turime elgtis atsakingai ir pritarti šiam sustarimui. Aš 95,3 procentais esu e, patenkintas šiuo sustarimu. Taigi, e, mes žinome, ponė pirmininkė, kad čia duomenys e, bus e, siunčiami Australijai, e, keičiamas jais, nesvarbu, ar mes sudarysime, ar pritarsime šiam sustarimui, ar ne. Aš manau, kad būtų žymiai geriau, jeigu mes bent jau reguliuotume tą duomenų pasikeitimą, tai mes galėtume apsaugoti savo piliečius. Ir manau, kad mes pasiekime patikamos pažangos nuo ankstesnio susitarimo, nuo ankstesnių dokumentų ir mano frakcija tikrai pritars šio susitarimo sudarimui. Ačiū, panė Savariš. Ačiū, kalbėsiu labai trumpai, nes e, turiu dar nubėgti į kitą komitetą. E, jau dabar turėčiau jame būti. E, kaip panas Albrechtas, eisiu pana Albrechtas, tai yra, mes pasiekėm bendrą sprendimą. Aš e, e, nesutikčiau su ponia Invelt, mes iš tiesų e, pasiekėme geresnį sustarimą negu su amerikiečiais. Tačiau man dar kelia susirūpinimą tas duomenų laikymo laikotarpis. Kaip mes žinome, nėra aiškaus standarto nustatyta, kiek mes turime laikyti tos dokumentus. Tačiau mes turime būti nuseklus, teikdami savo argumentus. E, ir mes turėtume taikyti tam tikrą precedentą, kad duomenys turėtų būti saugomi mėnesiais, o ne metais. Ypač e, teikiant tos duomenys trečiosiam šalims. Tačiau aš e, turiu bėgti jau kitą posėdį, perduosiu žodį Jan Ponui Albrechtui, kaip mūsų šešėlinė pranešėjai. Ačiū. Jei ponas Albrechtas norėtų dabar pratesti mano tevarės mintį, tai prašau. Like come... Norėčiau pakomentuoti šį susitarimą, bet turiu pasakyti, kad kadangi darbo tvarkė pakeista paskutinę akimirką, tai man yra visiškai nepriimtina, aš tikrai negaliu šitaip dirbti. Gaunu vakar vakare elektroninio pašto žinutę, juk aš turiu ir kitų um, darbų ir tikrai tai nėra tinkamas būdas dirbti šiame komitete. Negaliu dirbti savo darbo, kai taip yra elgiamasi. O dėl susitarimo yra nemažai rezoliucijų dėl PNR ir mes esame išsakę savo principus, kurių norime, kad būtų laikomasi. Taigi, kai lyginu susitarimą, kurį dabar svarstome, tarp ES ir Australijos dėl PNR, su tomis rezoliucijomis ir su mūsų pagrindinėmis principinėmis linijomis, tai aš tikrai negaliu pasakyti, kad yra laikomasi tų principų, ypač kalbant apie profiliavimą, tai netgi nepaminėta susitarime, e, iš viso neatsakyti tie klausimai. O tai visuomet buvo labai svarbus parlamento keliamas klausimas, kad mes norime uh, kad profiliavimas nebūtų įtraukiamas į tas priemonės ir kad bent jau būtų reikalaujama profiliavimo apibrėžimo. Man atrodo, kad čia tokia priemonė būtų priimtina parlamentui ir manau, kad turime aiškiai tai pasakyti, nes tokiu būdu sukursime precedentą e, ateities daryboms ir kitiems, kito, ir taip pat ir priemonėms, kurios bus taikomos mūsų valstybėse, nes yra jau dabar daug konstitucinių teismų bylų, kur yra sprendžiamas tas klausimas dėl uh, duomenų laikymo, kuomet jie visi yra laikomi kartu ir yra rimti klausimai. Ačiū, pane Albrecht, visiškai tikrai vertiname jūsų visas tas pastabas, ką jūs pasakėte dėl mūsų parlamento darbo, bet e, dėl jūsų pirmos pastabos, dėl darbo metodų Libė komitete turiu pasakyti, kad mūsų yra daugiau kaip 50 ir nei vienas iš mūsų net ir aš e, negalime pasakyti, kad neturime kitų darbų, kitų politinės atsakomybės ryčių, kitų parlamentinių pareigų. Yes. Tai pirmininkė, už tai mes turime darbo atvarkę. Pirmininkas, tačiau kartais, kuomet mūsų darbo atvarkė yra taip perkrauta, nuolat perkrauta, kartais, kartais taip atsitinka, kaip kad atsitiko vakar ponios Intveld atveju. Vytome pasakė, kad gal būtų įmanoma perkelti porą darbo tvarkės punktų, pastumdyti tą rytą, kad ji galėtų štai šį rytą pristatyti savo klausimą. Ir tuo met mes taip ir nusprendėme pasitarę. Buvo bendras sutarimas. Taigi manau, kad tai pakankama priežastis yra. Tokiam sprendimui manau, kad mm, tai buvo tikrai tinkamas dalykas. Netinkama būtų sakyti, kad tai yra nepriimtina ir, ir ne, nepagrysta. Tuomet ponia Intveld vietoje posėdžio metu paprašė tokio pakeitimo Taip nebūna nuolat, taip atsitinka tik tai retkarčiais ir manau, kad iš tikrųjų, kuomet mūsų darbo tvarkė yra tokia, tai yra visiškai natūralu ir normalu, kad mes išliekame lankstus ir jautriai reaguojame į vieni kitų prašymus, kuomet ypatingos situacijos susidaro. Tad aš manau, kad tai tikrai būtų toks paaiškinimas, kurį galėtumėt pagristai suprasti. O dabar ponas Bronso po to gal Noris Albeida gal dar išsakys pastabas, dar keletas taip parlamento narių, po to komisija, po to Infeld apibendrins. Uh, <clears throat> Ačiū pirmininkė, dabar dėl, šiek tiek dėl paaiškinimo atsiprašau, kad pavėlavau, bet tikrai neturiu kuom pasiteisinti. Uh, Galbūt jūs savo pirminėme paaiškinime atsakėte į mano klausimus, tai atsiprašau tuomet. Jūs sakėte, kad e, jeigu pas, net ir nebus pasirašytas sutarimas, duomenys vis tiek bus perdodami ir laikomi. Tai reiškia, kad mm, ta informacija, tai yra ta informacija, kuri normaliai prastinė tvarka yra perdama. Mm, tai galima įsivaizduoti, tai yra tokie dalykai, kaip, pavyzdžiui, atsiskaitimo metodai ar kreditinių kortelių duomenys būtų perdodami, pavyzdžiui, valstybėms įstaigoms dėl vizų išdavimo. Taip, ačiū Jūs atsakėte į mano klausimą. Ačiū. Ačiū, Mr. Trianta Filidis. Ačiū, panas Trianta Filidis. Leduvo. Ačiū pirmininkė. Aš noriu padėkoti Sofijai už įžanginį žodį. Tokiu būdu aš daugiau supratau šiuo klausimu, nors ne aš esu šešėlinės pranešėjas nuo mūsų frakcijos, tai ponė Ernst, bet ji negalėjo būti šios dienos posėdėje, taigi paprašė perskaityti tris jos pastabas. Visų pirma, Europos parlamentas jau du kartus, gegužės 5 2010 metų ir. Uh, lakušį 10 irgi mm, reikalavo, kad PNR duomenų perdavimas būtų pagal reikalingumo ir proporcingumo principus teikiamas. Europos parlamentas reikalavo, kad PNR duomenys būtų naudojami tik tai kovojant su terorizmo išpoliais pagal 2002 metų pagrindų e, sprendimą. 275, tačiau susitarimas yra daug platesnės apriepties, bet to e, tai bus taip pat e, tie duomenys naudojami kovojant su rimtais e, tarpvalstybiniais nusikaltimais. Taigi, pavyzdžiui, Tokiu būdu gali būti apimta daug daugiau nusikaltimų tipų, netgi pavyzdžiui e, nusikaltimai, kur e, bausmė yra ketveri metai, e, negu kad yra numatyta mūsų nuostatose norint gauti duomenis, trečia valstybė gali tik tai pasakyti, kad ji laikysis numatytų apsaugos priemonių, kaip nustatytas susitarime, tačiau tos taisyklės neįmanoma užtikrinti, kad ji būtų įgyvendinama. Ir um, taip pat Europos parlamentas negavo jokių įrodymų, kad iš tikrųjų duomenų surinkimas bus pro, atitiks proporcingumo e, principą. Be to, duomenų laikymas e, penkerius su pusę metų e, net, tikrai netitinka reikalingumo ir proporcingumo principų po to duomenys dar bus analizuojami ir dar saugomi dviejus su pusę metų. Ką tai reiškia? Iš teksto visiškai neaišku, kad pagal personalizavimo principą po to, ar bus galima prieiti prie tų duomenų ir kiek. Svarbu, kad kad iš tikrųjų mm, tas duomenų laikymo laikotarpis yra ne treji, kaip yra nustatyta, o penkeri su pusė metų realiai. Be to, Australijos atitinkama organizacija teigia, kad e, Australijos duomenų apsaugos standartai yra daug žemesni nei ES. Taigi, e, tas sutarimas tikrai netitinka mūsų principų. Ačiū. Tai tokie buvo ponios Ernst pastebėjimai. Oui, monsieur le président, euh, je vais euh, compléter. Pone pirmininkė, Veržet, aš noriu papildyti tai, ką pasakė kolega Trenta Filidis. E, pritariu e, taip pat ir tam, ką pasakė Tavarės ir Albrecht. Iš tikrųjų, čia yra visiškai kitoks susitarimas nei su JAV Ir čia yra šiek tiek per toli nueita e, tame susitarime su Australija. Man atrodo, kad tikrai, kaip Paninfelder pasakė, gali mums kai kas kelti abejonių. Ypač keturis punktus aš čia paminėčiau. Pritar, pritarčiau čia irgi kolegų mintims. Visų pirma, dėl e, rimtų nusikaltimų. Kas tai yra? mūsų pozicija iš principo juk yra kova su terorizmu. Mes visuomet galvojame, kad reikalingi labai griežti apibrėžimai šioje srityje, tačiau čia mes tikrai to nematome ir tikrai per nelik toli nueita, per toli prasilenkiama su proporcingumo principu. Toliau, kokie duomenys gali būti perdodami, čia vėlgi ne viskas yra aišku, kai kas nelabai ne apibriešta, kodėl duomenų laikymo terminas yra pailgintas palyginti su ankstesniu susitarimu, kodėl reikia tokio ilgo laikotarpio ir toliau, ar būtų įmanoma paaiškinti, pavyzdžiui, kaip bus su duomenų perdavimu trečiosiam šalims, kurios dėl kurių aš mm, ne, nesu gavusi konkrečių patikinimų, kad jos tikrai laikysis reikalavimo. Prieš suteikdama žodį poniai Indveld, galbūt komisijos atstovas, ponas Dalmeida, norėtų pakomentuoti. Labas rytas visiems. Mes manytume, kad e, šis susitarimas yra geras. Jis turėtų tenkinti parlamentą, jis atitinka tarybos nustatytas direktyvas ir užtikrina pakankamai saugumo ir duomenų apsaugos teisų apsaugą. E, konkrečiai, e, grįždamas prie klausimą, aš bandysiu juos atsakyti. E, duomenų saugojimo terminas daugiausia sukelia klausimų. Tas terminas išliko 5,5 metų, jis nepailgėjo. Pasikeitė duomenų saugojimo proceso architektūra Australijoje. Tai yra prieiga prie visų duomenų. Per pirmus tris metus bus leidžiama, o po to tie duomenys bus uh, e, išasmeninti arba užmaskuoti, kad nebūtų galima keleivio įvardinti. Į šį aspektą tinkamai atsižvelgta, bus atsižvelgta praėjus vieneriems metams po susitarimo galiojimo pradžios, tai yra nuo dabar per peržiūrą to susitarimo. Ir Mes manome, kad e, prieiga prie mažesnio duomenų skaičiaus e, bus įtvirtinta. Aš manau, kad pagal taikymo sritį tai geras susitarimas, visiškai aišku, kokiems tikslams PNR duomenys gali būti panaudoti. E, tai ribojama, ribojama tik tai teroristiniams nusikaltimams ar rimta, rimtiems tarptautiniams nusikaltimams užkardyti ir atskleisti. Turime labai aiškės definicijas, turime definiciją apie terorizmo nusikaltimus, kuris atitinka ES terorizmo supratimą rimtas tarptautinis nusikalstamumas yra apibrieštas kaip nusikaltimai, už kurių, kurie užtraukia ne mažiau kaip trijų metų bausmę. Jie turi būti būtent tarptautiniai savo prigimtimi e, ir yra apibriešti pagal Junktinių tautų e, konvenciją dėl tarptautinių, tarptautinio organizuoto nusikalstamumo. Dėl duomenų aktyvaus išėmimo ir e, pateikimo 20 straipsnis labai aiškiai sako, kad jie pateikiami tik užklausus, paprašius. Australija taip pat turi tam tikrų įsipareigojimu privalo teikti mums informaciją, kuri galėtų būti įdomi mūsų teisės saugos institucijams, ar nacionaliniams, ar Eurojustui, ar Europolui. Ir e, tokia informacija iš tų duomenų, kurie suteikti Australijai, turi būti pateikiama. Visiškai aišku, kad nuostatos yra taikomas visiems keleiviams be diskriminacijos. Visas duomenų apdorojimas e, bus prižiūrimas Australijos informacijos komisaro dėl uh, duomenų uh, asmenys uh, turės galimybę kreiptis uh, ištaisyti neteisingus duomenis ar juos visiškai ištrinti. E, yra nuostatas, kurios neleidžia taikyti profiliavimo pagal šį susitarimą. E, visas duomenų apdorojimas e, vyks e, tinkamai prižiūrint, tik tai atskirais atvejais. E, duomenys gali būti perdodami, tai bus labai griežtai prižiūrima ir e, tas pats pasakytina apie duomenų perdavimą trečiosiams šalims. E, Australai taip pat privalės informuoti nacionalinės valdžios institucijas apie jų piliečių duomenų perdavimą trečiosiam šalims. Ehm, praėjus metams po pasirašymo bus e, įvertinta, kaip susitarimas veikia, kalbant apie e, būtinumo ir proporcingumo principų taikymą. Mes šiame komitete esame surengę jau keltą diskusijų šiais klausimais ir esam pasiruošę dar diskutuoti, jeigu toks poreikis būtų. Lenkija kaip pirmininkaujantį valstybė. Prašau. E, dėkuoju, pirmininkė, gerbėmiai komiteto nariai. Pritarčiau uh, tam, ką pasakė komisija, tačiau konkrečiai norėčiau pabrėžti vieną uh, dalyką, kuriuo siekiama šiuo sustarimu. Galbūt iš sustarimo teksto ne iš karto tai galima pamatyti. Komisija įsiklausiusi į komiteto narių nuomonę su, suvokė uh, kad būtų išmintinga pastumėti komisiją iki tam tikros ribos. Ir tada komisija grįžo prie darybų su australais ir e, sustarimo tekstas yra palydimas bendros deklaracijos. Galima galbūt sakyti, kad bendroji deklaracija iš esmės nekeičia teksto esmės, bet joje akcentuojami trys svarbus elementai kad konkretus mechanizmas, atskaitos mechanizmas bus sukurtas kad viskas susiję su domenų perdavimu bus daroma kiekvienu atskiru atveju atskirai. Ir trečia, kad konsultacijos su Australija bus vienu iš pagrindinių elementų įgyvendinant šį susitarimą. Tai pabrėžia australiečių norą palaikyti su mumis kontaktą, kaip pirminkančio šalies atstovas noriu padėkoti komisijai iš dalies ir dėl to, kad jie atnaujino dėrybas, įtikino australus e, jas toliau pratesti. Žinoma, to nebūtų galima buvę padaryti be parlamento balso ir australiečių noro žengti būtent šią kryptimį. Dėkuoju, ponė pirminkė. Dėkuoju. O dabar, ponė Ntvelt, žodis jums e, pabaigai. Dėkuoju, pirminkė. Aš e, kai ką e, pamiršau, nes nelabai organizuotai pradėjome dirbti, bet e, tikrai dėkoju šešėliniams pranešėjams, su jais dirbame kaip viena komanda ir dirbsime taip ir toliau, nes dar mūsų laukia nemažai nuveiktinų darbų. Pirmiausia, atsakant žaliesiems ir guo, bet taip pat ir šiek tiek komisijai. Prašau labai aiškiai mane suprasti. Šimtų procentų šis susitarimas manęs netenkina. E, buvo minėta, kad susitarime yra daug gerų dalykų, tačiau būtina taip pat skaityti ir tekstą mažu šriftu. Ten slepiasi daug blogybių. Jūs žinote, kad e, e, Europos domenų saugojimo tarnyba yra pareiškusi tam tikrą susirūpinimo dėl kai kurių nuostatų. Tačiau ar į, turime alternatyvą iš naujo dėrėtis dėl sustarimo teksto? Turime būti realistais ir pasakyti ne. Tokios alternatyvos paprasčiausiai neegzistuoja. Alternatyva yra arba pritarti, arba pritarti arba ne tam, kas yra ant stalo. Jeigu alternatyva būtų tikrai kaip pranešėja, aš būtent e, ją remčiausi. Tačiau e, gyvenimas yra toks, koks yra ir tada keliame klausimą, ar laiminame šį sustarimą ar ne. Aš irgi mm, linkstu mąstyti taip, kaip guo ir žalieji. Daug e, iš likusių baimių nėra sustarimo tekste, bet daugiau platesnėjame kontekste būtinumo, proporcingumo principai nėra pakankamai pademonstruoti, bet to nėra susitarimo tekste. Tai yra, e, ką komisija turėjo nuveikti ir turės nuveikti ateities susitarimuose. Dar vienas nerimas susijęs su teisinė baze, bet tai vėlgi nėra pačio susitarimo dalis. Jeigu pažiūrėsim į tuos sustarimus, kuriuos mes, apie rezoliucijas, kurias priėmėme pereitų metų gegužį ir lapkritį, tai e, susitarimas atitinka daugelį tada mūsų keltų minčių. Atsakant poniai veržyje, galiu pasakyti, kad duomenys yra labai aiškiai apibrėžti, kokie duomenys gali būti renkami, kokie negali būti renkami. Yra taisyklės dėl tolesnio duomenų perdavimo, čia viskas aišku. Duomenų saugojimo laikas 5,5 metų, kaip sakiau, man atrodo, gana atsitiktinis skaičius, gal tai per ilgas ar per trumpas terminas mes paprasčiausiai nežinome. Ir tai yra dalykas, e, kurį komisija turėtų labai aiškiai e, pagrysti. To kol kas ji nepadarė. Dėl profiliavimo. Tiesą sakant, sustarime profiliavimas nėra minimas, tai ir gera, ir bloga žinia. Tai gali reikšti, kad profiliavimas neleidžiamas Ir tai gali reikšti, kad e, yra leidžiamas. Komisija sako, kad automatinių sprendimų nebus priiminėjimo ir todėl nebus profiliavimo. Tai e, toks teiginys yra klaidingas, nes automatiniai sprendimai ir profiliavimas yra du skirtingi dalykai. Ir čia komisija dėrėdamasi galbūt padarė klaidą, taip manydama. Mes neturime uh, garantijų, kad nebus profiliavimo. Mes turime tik garantijas, kad nebus automatinių sprendimų. Džiaugiuosi girdėdama, kad numatoma po vienerių metų bendrą peržiūrą atlikti. Dėl taikymos ryties ribojimo vėlgi aš manau, kad ten yra tam tikrų spragų, ir galimų išimčių, pavyzdžiui, kalbama nu, apie visuomenės sveikatą, bet atsiprašau, tai nieko bendro neturi nei su terorizmu, nei su rimtu tarptautiniu nusikalstamumu. Taigi, Vėlgi rekomenduočiau, kad balsuotume už, bet nesakyčiau, kad taip džiaugsmingai tą turėtume daryti. Ir e, trys paskutinės pastabas Europos komisijai. Pirmoji. Mes e, žinome taip pat, kad ne visas valstybės narės e, parems ar sutiks e, su tuo susitarimu, bent jau viena valstybė, didelė valstybė narė taip pasielgs. Antra pastaba komisaras viešai plenarinėme posėdėje pareiškė ir tai yra užprotokoluota ir E, norėčiau, kad tai būtų patvirtinta pasikeičiant laiškais. Taigi ji įsipareigojo, kad bus pateikti pasiūlymai dėl sustarimo suspendavimo ar atšaukimo, jeigu būtų paprašyta tai padaryti. Sutartyje nėra aiškiai išdėstyta, kokia turėtų būti procedūra, bet e, politinis įsipareigojimas yra, norėčiau, kad e, jis būtų patvirtintas. Na ir paskutinė pastaba nebūtinai susijusi su susitarimu su Australija. Bet, Australija, bet komisija turi labai aiškiai žinoti, kad mes daug metų keliame daugybę klausimų, į kuriuos mums nėra atsakyta. Bet vienas atsakymas tikrai turės būti pateiktas ir jis yra susijęs su dvišaliais sandoriais e, su valstybėmis narėmis. E, du iš tokių sustarimų yra pasirašyti šią vasarą ir abu yra susijęs su PNR duomenų perdavimu. Taigi, už komisijos nugaros valstybės narės derisi dėl PNR. Žinau, kad tai nesusijęs su sustarimu su Australija, bet komisija turi labai aiškiai tai išsiaiškinti, kuo skubiau kad valstybės narės bendradarbiauja, to nepakanka. Mums reikia čia aiškumo. Taigi, kolegos, aš rekomenduočiau, kad jūs pasiskaitytumėte aiškinamojo rašto projektą, reikės jį gal šiek tiek patobulinti draugė su šešėliniais pranešėjais, bet ten mes gana smulkmeniškai išdėstome e, tai, ko mes tikimės iš Europos komisijos ir mūsų išliekantį nerimą. Ačiū. Taigi baigėme šią diskusiją, dabar 15 e, spalio 5 e, valandą turėtų būti atitinkami pakeitimai, o lybė balsavimas 17 e, spalio dieną. Taigi būtent spalio 17 dieną mes balsuosime dėl šio dokumento. Taigi norėčiau padėkoti visiems diskusijų dalyviams. Dabar periname prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra darbo atvarkės punktas e, e, susijęs su pono Gėdemeros pranešimu. Būtent uh, dėl tarybos reglamento 53901 nustatome trečiųjų šalių, kurių piliečiai kirzdami išorinės sienos privalo turėti vizas ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas sąrašas dalinis, dalinį pakeitimą. Taigi, taigi čia yra a, nagrinėjimas tų teigiamų ir neigiamų a, vizų sąrašų. Dabar norėčiau paprašyti pranešėjo pristatyti savo pranešimą, bet po to mm, pasakys komisijos ir e, pirmininkančio šalies atstovai. Taigi pranešėjau jums žodis. Ačiū, panė pirmininkė. Jūs žinote, kad šį pranešimą pristačiau jau prieš mėnesį norėčiau padėkoti tarybai ir komisijai už jų bendradarbiavimą. Taigi, ponė pirmininkė, aš galiu pateikti savo argumentus, kuriuos jau paminėjau anksčiau, tačiau galbūt geriau, man, bent jau mano nuomonė, pirmiausia išklausyti komisijos ir tarybos. Būtent ar galėtumėte papasakoti, gerimi tarybos atstovai, kaip pavyko diskusijos taryboje. Nes e, mes taip gautume naujausią, aktualiausią informaciją susijusią su šiomis dėrybomis. Mes žinome, kad šioje procedūroje yra e, nemažai prieštaravimų, būtent e, valstybės narės prieštaringai vertina šį pasiūlymą ir e, mes turėtume sužinoti, kasgi vis dėlto aptarėme taryboje. Taigi, ponė pirmininkė, aš pasiūlyčiau suteikti galimybę pasisakyti tarybai ir komisijai. Jeigu tai neįmanoma, tada aš galiu vėl pristatyti savo pranešimą. Ačiū. Planai pranešėjai. Gal išklausykime šešėlinių pranešėjų. Aš dar kartą norėčiau pasakyti. Jau sakiau, galbūt norėtume sužinoti naujas informaciją, išklausykime tarybos. Pirmininkas, atsiprašau, aš e, neišgirdau jūsų tinkamai. Taigi, gal pirmiausia išklausysime komisijos atstovų. E, pone Palmanai arba Garcija Martynėsai komisijos atstovai ar tarybos atstovai norėtumėt pasakyti. E, aš norėčiau paprašyti e, kolegos iš pirmininkaujančios Lenkijos e, pateikti naujos informaciją. Dabar Lenkijos pirmininkaujančios atstovai, prašome, ponia Žežinskė. Iš esmės tai nėra mano sritis, e, e, nes aš labiau atsakingas esu už keliaivių duomenų e, registravimą. Tačiau bandysiu atsakyti jūsų klausimą. Aš galiu bent jau kalbėti abiejų institucijų vardu. Šiuo metu mes nematėme tiek daug prieštaraujančių požiūrių ir nuomonių valstybės narės smarkiai nesu, nesutarė ir komisijos atstovai taip pat smarkiai nesutarė dėl šio klausimo. Iš esmės gal tik sutarėme dėl kelių punktų. Nes šis pasiūlymas iš esmės, e, e, išskyrus kelis elementus, yra e, techninio pobūdžio. Nes mes kalbame apie laikiną vizų režimo įvedimą ir čia iš esmės ir politinė, ir techninė priemonė. Ir aš manau, kad mes šį klausimą galbūt kaip techninį klausimą galėsime išspręsti ir pirmininkaujant Lenkijai. Pirmas dalykas, kuris kelia susirūpinę, tai yra abipusiškumo principas. Mes žinome, kad uh, neseniai nebuvo taikomas šis principas su trečiosiamis šalimis, tačiau mes pasitikime komisiją ir manome, kad komisija ir toliau imsis priemonių, kad išspręs šią problemą, kad nekiltų sunkumų valstybėms narėms bendradarbiavant su trečiosiamis šalimis. Tai kitas dalykas yra nuoroda į Turkiją. Šiuo atveju mes remiamės Teisingumo teismo praktiką. Mes turime suprasti ir žinoti, gerbimi parlamento nariai, kad mes susitarėme su viena tinkama byla, Soisal byla, ir, ir jos, ir jie priimtą sprendimą mes turime taikyti. Todėl mes galime E, reglamente daryti nuorodą į tai, žinoma, sutardami su Europos parlamentu. Ir e, turime atkreipti dėmesį šiame reglamente į Teisingumo teismo e, praktiką. Kitas dar svarbesnis klausimas. Taryboje yra lai, laikino sustabdymo ar laikymo vizų režimo įvedimo klausimas jei ateityje valstybės narės ateis pas komisiją ir pasakys, kad dėl to kyla problemų. Tada mes, mes turėsim jau spręsti šią problemą, nes tai, tai tikrai sukels tam tikrų sunkumų. Todėl mes turėtume sukurti tam tikras procedūras, kurios nekeltų ateityje sunkumų. Taigi ir mes tarsimės su, komi, su komisija. Iš esmės, vizos nė, nėra e, migracijos politikos ar prieglaučio politikos e, priemonė. Tai nėra priemonė kovoti su tarptautiniu nusikalstamumu. Taigi mes turime įvertinti tačių šalių situaciją ir mes turime įvertinti skaičių prieglačio prašytojų ir e, galimybę kažkokios grėsmės, kurią galėtų sukelti toks e, e, prieglopščio prašytojų srautas iš trečiosios šalies. Tačiau e, santykiai su tomis trečiosiomis šalimis ir atitinkamis bendradarbiavimas su prieglopščio biuru, su Frontexu taip pat turėtų būti vykdomas, sprendžiant šiuos klausimus. Todėl mes nenorime išplėsti komisijos pasiūlymo, mes norime, kad būtų tekstas logiškas, nuoseklus ir mes turėtume įtraukti atitinkamus patikslinimus į šį reglamentą. Ir aš norėčiau pasakyti Jums, kad niekas neperžengs kompetencijos ribų, tai būtent bus taikoma toliau komitologijos procedūra. Ir atsižvelgiant į galimybę laikinai e, vėl įvesti e, vizų režimą, e, mes šį klausimą spręsime bendradarbiavimu su Europos parlamentu. Ir e, galbūt e, mes kartu galėsime ir persvarstyti pirmo ir antro priedų tekstus. Atsiprašau, kad tiek ilgai kalbėjau. E, Panas kolegos, galbūt galėtų pasisakyti pranešėjas ir šelnimečiai. Prašau pranešėjų. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū tarybos atstovui, ponė Česinskijui, už jo pastabas. Iš tiesų yra tam tikrų abejonių. Jos ir išlieka, net ir išklausios tarybos atstovo pasisakymą iš esmės čia mes kalbame ne tik apie techninės e, standartus susijusius su apsaugos sąlyga, bet kalbama ir apie abipusiškumo principą. Ypač e, kalbant apie vieną konkrečią valstybę narę, kurios aš nenorėčiau įvardyti. Būtent šis klausimas susijęs su ta valstybė narė nėra išspręstas. Ten nesilaikoma abipusiškumo principo. Mes turime suprasti, kokią paramą būtų galima teikti ir kaip padėti būtų galima tai valstybei nariai, kurios aš dabar nenorėčiau įvardyti. Iš esmės buvo išspręstas tų Turkijos klausimas. Hmm, pažiūrėsime, kokį sprendimą priims ir teisingumo teismas atitinkamose bylose. Tačiau, kas man kelia abejonių, tai Tai yra techninė informacija, e, ypač tie procentiniai dydžiai e, susijęs su e, apsaugos sąlyga. Čia ne tik tai, kaip parlamento nariai, tokia panė Latford, kurios šiandien yra, bet ir valstybės narės kelia tam tikrų abejonių dėl tų procentinių dydžių. Aš sutiksiu vėliau žodį ir kolegoms pasisakyti. Tačiau manau, kad būtų naudinga išklausyti šio klausimo komisiją ir tarybą dėl tų procentinių dydžių e, ir e, susijusių su, su šitą apsaugos sąlygą. Taigi, dabar norėčiau suteikti žodžiu šiandien prašėjams, e, panitanijai Fajon. Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjui ir e, Lenkijai už klausimo pristatymą. Sveikinu komisijos ketinimus dėl apsaugos nuostų. Tai leis e, laikinai įvesti vizų režimą e, esant skubiai kritiniai situacijai, pasitelkus kruopšę analizę. Aišku, kai kurios valstybės narės turi kitokių minčių, aš ir pati, tarp kitko, turiu kai kurių abejonių. Taigi dabar, analizuojant e, šį pasiūlymą, kuris pateiktas Europos parlamentui taip pat, tai čia parlamentas turės ribotą vaidmenį, tik paaiškinimą galės teikti Man atrodo, tai yra visiškai nepriimtina su taryba, su komisija turime dirbti normalioje procedūroje, tai yra bendro sprendimo procedūra, ypač kai eina kalba apie reglamento pakeitimus. Negalime atsisakyti tokių kompetencijų, negalime leisti vienoms valstybėms narėms nuspręsti, kada uh, Mm, keisti vizų režimą su kitomis valstybėmis, nes gal šį pasiūlymą viena valstybė narė gali, pavyzdžiui, inicijuoti vizų atsisakymo e, procesą ir čia uh, būtų tokios sąlygos 50 procentų išaugęs e, nelegalių migrantų srautas, prieglopščio prašytojų e, skaičius, 50 procentų e, nepatenkintų vizų prašymų. Tačiau tie 50 procentų tikrai labai ginčytina, ginčytina skaičius yra. Pavyzdžiui, jeigu paimtumėm praeitų ar šių metų duomenis, Vokietija galėtų bet kada pasinaudoti šią e, skubos, e, skubios kritinės situacijos procedūra. Man atrodo, kad dėl tų 50 procentų reikia dar e, panalizuoti ir pasidarėti, nes ką tai gali reikšti, valstybė narė gali išaldyti bevizį režimą ir tai padaryti labai skubiai ir parlamentas net neturėtų galimybės tarti žodį. Taigi aš noriu kreiptis į kolegas komitete mm, ir pareikalauti, kad parlamento vaidmuo būtų daug stipresnis šio klausimo. Aš tikiuosi, kad tų nuostatų gal nereikės niekada pritaikyti, kaip kad pirmininkaujantį Lenkiją paaiškino, kad pasiūlymas buvo parengtas labai sudėtingoje atmosferoje 2009 metų pabaigoje, kuomet vizų režimas buvo panaikintas trims Balkanų valstybėms ir prieglopšių prašytojų skaičius labai išaugo. Net ir šiais metais matome, kad iš Serbijos ir Makedonijos prašymų yra labai padidėjęs skaičius, tačiau atitinkamos institucijos ėmėsi reikiamų veiksmų. Dabar dėl to pasiūlymo, kad būtų laikinai sustabdytas bevizis režimas. Populistai jau aišku pasinaudojo tokiais pasiūlymais, sakydami, kad yra mažinamas, mažinamos galimybės laisvai judėti po Šengeno zoną netgi. Uh, Tačiau bevizio režimo įvedimas reiškia geros valios pareiškimą, jis skatina didesnį kultūrinį, e, ekonominį judėjimą, glaudesnius ryšius, taigi tai yra labai svarbu. Stanoka. Ačiū, ponė Ždanoka. Uh, Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Dės Demerai ir pirmininkaujančias Lenkijos atstovui už pasiūlymų paaiškinimus, tačiau mūsų frakcija, nors bendrai remia mintį, kad tokio pasiūlymo reikia, Vis tik tai gal, mes nors galvojame, kad tokio mechanizmo reikia, bet mes galvojame, kad dar reikėtų um, geriau aptarti visas keliamas sąlygas. Aš esu viena iš tų, kurios, ku, ku, kas kelia klausimą, ar tikrai tokio tipo pasiūlymas yra tinkamai paremtas, tinkamai motivuotas, ypač kai kalbame apie 50 procentų išaugimą, nes procentai niekuomet neatspindi tikro žmonių skaičiaus. Ir aš ir pačioj pradžioj diskusijų sakiau, pavyzdžiui, tai gali būti vos kelios dešimtis ar keli šimtai tų prašymų, tai situacija gali būti visiškai skirtinga, kuomet kalbame e, jau absoliučiais skaičiais, o ne procentais, kiek tų žmonių nelegaliai yra atvykę, nelegaliai e, gyvena kažkurioje valstybėje. Aš vertinu tarybos pareiškimą, kad jie yra pasirengę e, plačiai įtraukti Europos parlamentą į diskusijas, tad mes labai tikimės glaudaus bendradarbiavimo šio klausimu. Ačiū. Thank you, Mr. Ačiū. Pana Sensi. Domnule președinte, aș vrea să spun și eu că această introducere a unei Ačiū pirmininkė. Noriu pasakyti, kad e, tokia nuosta, kuri leistų sustabdyti bevizį režimą išskirtiniais atvejais, yra naudinga nuostata. Tačiau tik tuo met, jeigu yra paremta objektyviais kriterijais, o ne procentais ir kuomet tokia priemonė yra taikoma ribotą laiką. Taigi apgailestauju, kad tokia nuostata, um, sustab, kuri leidžia sustabdyti bevizį režimą, nėra siūloma trečiosioms valstybėms, būtent užtikrinant abipusiškumo principą. Um, yra sakoma, kad abipusiškumo principas toks, koks egzistuoja dabar, yra efektyvus ir yra naudingas, tačiau tai, taip nėra, jis nėra efektyviai gyvenimas. Noriu pasakyti, kad uh, bent tikrai didelis skaičius ES piliečių e, nukenties nuo tokių nuostatų taikymo, galim kalbėti apie šimtus tūkstančių. Tai iš tikrųjų taip toks siekis sumenkinti tą reikšmę yra nepriimtinas. Aš manau, kad iš tikrųjų e, ypač reikėtų galvoti apie šias dvi valstybės ir e, bevizio režimo svarbą joms manau, kad tais atvejais, kai nėra garantuojamas abipusiškumas, ES turi turėti, aišku, atitinkamų priemonių a, savo nuožiūroj, tačiau tai turi būti paremta konkrečiais duomenimis. Kaip ir su JAV, pavyzdžiui, mes matėme, kad, pavyzdžiui, ne visuomet ES sprendimuose yra pakankamai tvirtumo.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 kad e, yra problemų su vertimu. Gal galėtumėt e, iš, iš naujo pradėti? Nežinau, ar čekų kalba yra vertimas. Taip, ačiū. Aš pritariu visam tam, ką pasakė kolegos, taip pat ir dėl kaltinimų e, tam tikrų priekaištų komisijai, kai kurioms valstybėms narėms. Noriu pasakyti, 80 milijonų ES piliečių vis dar turi laiky, reik, prašyti vizų tuo tarpu, kai atitinkamų kitų trečių šalių piliečiams vizų nebereikia. Aš paminėčiau, pavyzdžiui, Čekijos uh, piliečius. Uh, mes iki įstojimo Europos Sąjungą neprivalėjome gauti vizų, o dabar mums yra keliamas vizų reikalavimas ir um, komisija nieko nedaro. Na, gerai, galbūt Kanada nieko savo ruoštų nedaro, bet komisija turi kažką tai padaryti. Ir, uh, mes, jeigu nebūtumėm Europos Sąjungoje, tai dabar turėtumėm e, galimybę laisvai važiuoti be vizų į tą šalį. Manau, kad iš tikrųjų turi būti numatytos apsaugos priemonės, nuostat, saugiklių nuostatos, kad tiems atvejams, kad komisija privalėtų kažkokiu priemoniu imtis. Uh, ES valstybė narė yra tai vienašališkai tokiu būdu priversta gyventi tokiomis sąlygomis, kuomet iš jos yra reikalaujama, kad piliečiai gautų vizas ir neturi galimybės pareikalauti, kad komisija šią situaciją išspręstų. Aš manau, kad turi būti tai nustatyta labai aiškiai, turi būti nustatyti ir terminai 3, 4, 5 mėnesiai, per kurios komisija privalo e, tą situaciją ištaisyti šiuo metu tokia yra situacija. 27 mėnesiai yra praėję ir nieko nepadaryta. Europos parlamentas yra prieėmęs bendrą deklaraciją šio klausimu. Praėjo jau beveik metai, iš komisijos negavau jokio atsakymo. Tad visi tie pareiškimai, kad komisija nori padėti išspręsti problemas ir taip toliau, viskas yra gražu, tačiau realiame gyvenime pasitikėjimo nėra. Nes kokia yra problema? Pasitikėjimo stygius, solidarumo stygius, tad aš labai prašau paremti mano pareiškimą. Dankjewel, voorzitter. Vraag aan de commissie en de raad uh, wat betreft. Dėkuoju, turiu klausimą komisijai ir tarybai. Jisai susijęs su padėtimi Turkijoje. Pereitą savaitę Strasbūre Komisarė Malmstrom kalbėjo apie vizų režimo palengvinimą, dėrybas dėl vizų režimo. Norėčiau sužinoti, kaip ketinate jas tęsti. Dėl... Had de commissie commissaris van enlargement volgens mij toen aange... Dėl uh, Susalo bylos plėtros uh, komisijos narys, plėtros komisaras, e, kažkada buvo minėjęs, kad bus atliktas tyrimas, man įdomu, ar jisai įvyko, ar vyksta. Man taip pat įdomu, kurioms šalims buvo pradėta taikyti e, vizų reikalavimas. Kas atsitiko šiuo atveju? Kiek suprantu, komisijos atstovas sugrįžo į salę, gal norėtumėte pasisakyti, prašau, tada žodis jums. Ačiū, panė pirmininkė, visiems labas rytas. Trumpai pabandysiu vėl paaiškinti, dėl ko mes šiame pasiūlyme nustatėme tokias proporcijas. Visų pirmiausia, Aišku, siūlome naudotis komitologijos procedūra, o tai darydami turime turėti e, ribotą kriterijų skaičių, kad galėtume paskui pasinaudoti apsaugos straipsnį, kuris tarsi būtų e, paskutinė instancija. Kitaip sakant, e, jeigu niekas kitas nepadeda, tada grįžtume prie to apsaugos straipsnio. Mes kalbame apie tam tikras proporcijas, nes, kaip sakau, norime naudoti komitologijos procedūrą, kuri leistų komisijai greitai priimti sprendimą. Kalbant apie tą sprendimą ir su manimi jūs tikriausiai draugė galite perskaityti, kad pasiūlyme uh, Trečioje pastraipoje, kalbant apie apsaugos straipsnį, mes sakome, kad komisija ištirs valstybės narės pranešimą, atsižvelgdama į tai, kiek ta padėtis paliečia valstybių narių ir bendrą migracinės situacijos sąjungoje padidėjimo mastą. Taigi komisija gauna pranešimą, tada jį ištiria, tada pažiūri, koks bus poveikis ES apskritai. Ir tai reiškia, kad konkrečiu atveju, sakysim, vienoje valstybėje narėje, kuri yra maža, E, ir kuri paprastai e, susilaukia trijų prieglopščio prašytų ir staiga tas skaičius padidėja iki šešių, tada procentiškai tai būtų šimto procentų padidėjimas. Tačiau praktikoje mes pažiūrėtume į situaciją ir pažiūrėtume, palaukite, tai yra viena valstybė narė tarsi padidėjo prieglopščio prašytojų 100 procentų, tai tarsi atitinka tam tikrus kriterijus, bent jau vieną iš jų, bet akivaizdu, kad šiuo atveju visiškai to nepakaks, kad pradėtume taikyti apsaugos straipsnį, nes eina kalba tik tai apie valstybę narę, kurioje prieglopščio prašytojų yra labai nedaug. Taigi tai yra svarbus elementas, į kurį reikia atsižvelgti. Visada žiūrėsime į bendrą poveikį, kurį galėtų atnešti e, tokias skaičiaus padėjimas ir tos trijų sąlygų pakitimai. Dabar dėl Turkijos. Šio klausimo darbo tvarkėje nėra, bet aš pasakysiu, kad pereitą savaitę jau komisija pareiškė, jog mes sieksime Turkijos piliečiams vizų režimo palengvinimo pagal jau egzistuojančią teisę. Kitaip sakant, mes e, steksime išnaudoti vizų kodekso teikiamas galimybės. Ten yra įrašyti, įrašytos tam tikros e, lankstumo nuostatos, e, pavyzdžiui, išskiriant tam tikras piliečių kategorijas ar grupės e, ir palengvinant vizų režimą jiems. Ir būtent apie tai komisija ir šneka, kai kalba apie vizų režimo palengvinimą. Neina kalba apie vizų e, palengvinimo susitarimą. E, tokių susitarimų rytuose, kaip jūs žinote, mes prie rytinių ES sienų turime dėl sausal um, bylos. Uh, jūs aiškiai žinote, apie ką eina kalba mm, byloje įtrauktos dvi valstybės narės, jūs puikiai žinote, kurios kitų valstybių narių ta byla neužgriebė ir pagal 539 e, e, dokumentą mes e, stengiamės apriboti savo veiksmus tik tai Turkijos atveju. Dabar pranešėjas ponas Dijas Demeira. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju už, už kolegų pasisakymus. Visiškai aišku, kad visiems mums rūpi iš vienos pusės e, užtikrinti, kad nebūtų piknaudžiaujama, e, tuo pat metu e, būtų skatinama reguliarioji migracija ir tam mums reikia apsaugos straipsnio. Tačiau reikia skirti politinius ir techninius klausimus. Apibendrinant, politiniai klausimai susiję su abipusiškumo principo taikymu. E, kaip ponė Roitova ir sakė, iš esmės e, tas principas e, yra aktualus Čekijos Respublikos ir Kanados atžvilgių. Kol kas ta problema nėra išspręsta ir apie tai turėsime kalbėti ir mūsų diskusijose čia parlamente ir pokalbiuose su komisija ir taryba vis dar įmanoma teikti pasiūlymus ir aš bandysiu čia ieškoti ko geriausią sprendimo. E, kita problema susijusi su e, tam tikrų proporcijų, e, tam tikrų procentų naudojimu tam, kad galima būtų pradėti taikyti apsaugos straipsnį. Čia yra dvi konkrečios mintys, e, kurios aktualios e, taikant šią priemonę. Galbūt ir e, galima būtų atsakyti procentų ir kalbėti apie absoliučius skaičius. Iš tikrųjų, padidėjimas nuo 4 iki 8 yra lygus šimtaprocentiniam padidėjimui Tad galbūt e, reikėtų e, kalbėti ne apie procentus, o apie konkrečius skaičius. Apie tai mes dar turėtume pamastyti ir grįžti prie diskusijos su komisija ir taryba. Dėl to, ką komisija paaiškino, iš tiesų yra visiškai aišku, kokia numatoma procedūra, kai iš valstybės narės gaunamas pranešimas tai jį būtina ištirti, įvertinti, pažiūrėti į galimas pasiekmes. atsižvelgti į a, įvairiausias ataskaitas, pavyzdžiui, labai aktuali turėtų būti Frontex ataskaita. Bet yra ir kita problema. Ir čia jau atsiranda parlamento vaidmuo. Komitologija puikiai suprantama ir naudinga, kai reikia spręsti netidėliotinas situacijas. Bet net ir esant netidėliotiniai padėčiai, parlamentui taip pat gali tekti atitinkamas vaidmuo. Komisijos atstovas e, teisingai pabrėžė, kad turi būti nuolatinis kontaktas su parlamentu visais atvejais, kai bus kreipiamasi dėl apsaugos straipsnio. Ir mes savo ruoštų turime būti pasirengę būti prieinami e, tokiais atvejais. Deja, kitą savaitę guluosi į ligoninę ir šiek tiek iškrisiu iš žaidimo kokiai savaitėjai. Tačiau pasišnekėsiu su e, šešėliniais pranešėjais ir pažiūrėsime, kiek galima būtų šį dalyką pastumėti į priekį. Dėkuoju ponui Demeiras e, už dalyvavimą šioje diskusijoje, ko geriausias kloties e, Tikėsime, kad po susitikimo su chirurgais jūs greitai sugrįšite ir į parlamentą, ir į mūsų komitetą. Jeigu teisingai suprantu, e, lybė komitete dėl šio pranešimo turėsime balsuoti lapkričio mėnesį. Na, o dabar ponas Ensija norėtų pasisakyti, prašau. Atsiprašau, kad aš dar kartą čia, prašau, aš norėčiau patikslinti kai kurios dalykus. Čia mes kalbame ne apie abipusiškumo principą, čia mes kalbame ne apie čekijas. Tiesiog penkios valstybės negali taikyti šito principo su Junktinės Amerikos valstybės ir Kanada. Tai yra Bulgarija, Čekija, Lenkija, Rumunija ir Kipras. Tai aš norėjau tik patikslinti. Ačiū už dėmesį. Pane Dėsdėmerė. Dabar jau galite tikrai užbaigti. Ačiū ponė Ensiu, už šį patikslinimą. Žinoma, aš tai jau žinojau. Tačiau aš, kaip pavyzdį, pateikiau e, tik Čekiją ir e, nurodžiau jos problemą susijusią su abipusiškumo principo taikymu su Kanada. Apie tai kalbėjo ir ponė Roitova. Tačiau žinau, kad ir kitos valstybės narės susiduria su šia problema, tarp jų ir, žinoma, e, kolegų E, valstybės narės. Ačiū, pan Dijas Nemera. E, tikimės, kad jūs greitai pasveiksite ir grįžtė pas mus. Taigi periname prie kito darbo atvarkės punkto, 30 punkto, e, susijusios Europos kaiminysės politikos peržiūra. Pranešė yra ponia Flotr. Ir mes peržvelgsime pakeitimus ir e, spalio 14 dieną buvo numatyta pakeitimo galutinio pateikimo data. O dabar mes aptarsime pakeitimus, kurie buvo pateikti e, jums ir pane Flotrai, jums žodis. Ačiū visų pirma, noriu padėkoti kolegoms, kadangi 71 pakeitimas yra pateiktas šiai, nu, šiam nuomonės projektui iš visų frakcijų. Noriu visiems labai padėkoti. Tikrai dauguma pakeitimų yra tikrai. Mm, labai prasmingi, gera linkme orientuoti, būtent galvojant apie ES kaimynės ir piliečių judumą, migraciją Noriu taip pat pasakyti, kad nemažai pakeitimų tikrai galėtų būti paremti Bet aišku, čia jau juose yra kalbama apie Europos kaimnysės politikos e, modifikavimą, reformą, apie tai, ka, ka, kas turi būti aptariama užsienio reikalų komitete. Man atrodo, kad mes labiau turėtumėm sutelkti savo dėmesį į pagrindinę savo kompetenciją, tai yra žmogaus teisės ir migracija. Todėl uh, norėčiau pasiūlyti galbūt, na, nebūtinai visus pakeitimus integruoti į mūsų nuomonės projektą. Labai džiaugiuosi, kad Dauguma kolegų galvoja, jog būtent vizų režimo liberalizavimas yra labai svarbi perspektyva, mm, ypač kalbėčiau apie asmenų judumą ir teises ypač viduržėmio jūros pietinėme regione mobilizavimas čia yra labai svarbus ir mm, kai kurie kolegos taip pat noriu pasakyti ir aš, aš pritarčiau galbūt jų mintims, kad būtent uh, kad būtų kalbama apie protokolą dėl priekybos žmonėmis, tai yra tas tekstas, į kurį turi būti atsižvelgta diskusijose dėl partnerystės, dėl judumo su trečiosiamis šalimis ir ypač, kai kalbama apie migruojančius darbuotojus ir jų šeimos narius ir jų teisės, man atrodo tikrai labai svarbu turėti omenyje, kad na, ta konvencija tikrai nieko naujo nenumato valstybėms kažkokiu tai naujų pareigų Tai yra labai svarbu, nes čia yra numatyta ir darbų, migruojančių darbuotojų teisės, bet ir pareigos. Be to, dauguma viduržėmio jūros pietinių valstybių yra ratifikavusios tą konvenciją. Taigi, man atrodo, abipusiškumo principą taikom, tu yra visiškai normalu, kad ir mm, ES tą patį darytų. Uh, man atrodo visiškai pagrysta ir normalu to reikalauti. Dabar, pradedant diskusijų visą procesą su tomis valstybėmis, kurios kūrė demokratiją ir kurias mes siekime paremti. Dabar, kalbant apie Europos fondus, aš paremčiau tai, kas yra pasakyta čia, kad lėšos būtų geriau fokusuojamos, tikslingiau nukreipiamos, geriau prižiūrimos ir, ir, ir praeitą savaitę, ką ketė Kathy Ashton pareiškė taip pat dėl darbo grupės, dėl Tuniso, tai irgi labai svarbu dėl 4 milijardų 2011-2013 metų laikotarpių mobilizavimo. Tai yra labai svarbu, kad Europos parlamentas reikalautų, jog tikrai būtų užtikrinta jo galimybė sustiprinti um, tų lėšų priežiūrą, kontrolę. Uh, kad tikrai tos lėšos būtų skirtos paremti demokratinės, politinės reformas, bet taip pat ir mm, ekonominę raidą, taip pat teisinę, socialinę raidą, kas yra labai svarbu būtent, kam yra tos lėšos turi, ir turi būti skirtos. Dabar um, pilietinės visuomenės partnerystės um, projektai tai yra labai svarbu. Naujoje Europos kaiminystės politika tikrai turės tą naują naują tokią kokybę, būtent kadangi daugiau bus galvojama apie pilietinės visuomenės veikėjus visais lygmenimis, galvojant apie jų tikslų formulavimą, įgyvendinimą ir taip toliau. Aišku, po to mes galime galvoti apie konsultacijas, monitoringą, tolesnę veiksmų priežiūrą ir taip toliau, bet man atrodo, tikrai galėsime surasti adekvačias formuluotės, kaip pasakyti, kad pilietinė visuomenė tikrai turi būti labiau įtraukiama visais lygmenimis į e, Europos kaiminės politikos projektų gyvendimą. Taip pat yra punktas dėl dabartinės e, krizės ir vakar apie tai ir e, Ir praeitoje plenarnėje sesijoje apie tai buvo labai kalbama tikrai apie pabėgėlių krizę ir, ir, ir, ir galime manau, surinkti e, balsų daugumą, kuri reikalaus, kad būtų atliekami tyrimai dėl tų daugybės dramų, kurios pasi... turi būti ištirtos iki galo. Ir iš tikrųjų Italija, gal ir kitos valstybės narės, kurios su Libija, su Tunisu derna su atitinkamus sutarimus, reikėtų daug, daugiau viešumą, aišku, čia. Ir tie pabėgėliai prieglapščiai prieglopščio prašytojai vis dar yra įstrigę Libijoje. Ir praeitą savaitę mm, mačiau piečiau Saharos esančių gyventojų situaciją, kur jie įstrigio, jie yra Libijoje ir iš tikrųjų tikrai kas buvo, kokie buvo duoti pažadai iš Italijos ir taip toliau, visą tai turi būti gyveninti, nes ta krizė yra vis dar aktuali ir manau mes privalome rasti tinkamą kompromisą šio klausimu. Yra daug pakeitimų kuriuos galima būtų pabandyti integruoti, jie didelių kokių tai problemų man nekelia, bet čia gal reikės naujų punktų nuomonėje, vis tik tai galvočiau, kad mūsų nuomonė neturėtų būti pernelyg daug išplėsta, tokiu būdu mm, būti netokia ne fokusuota, nes jau mm, vis tik tai dauguma klausimų yra AFET, klausimų, AFET komiteto kompetencijoje, aš jau tą minėjau. Aš manau, kad tikrai galėsime pratesti tas diskusijas ir dabar, gal rytoj, aš e, po piet e, siūlyčiau, e, gal pabandysiu pasiūlyti jum kompromisus, kad galėtumėm kartu visi padirbėti, geriau sutelkti mūsų mintis ir surasti tai, kas būtų mūsų bendro sutarimo objektas jau rytoj. We're opening discussion with members. Dėkui. Pradedame diskusiją dėl pateiktų pakeitimų. Pone Nedelčiava. Ačiū pirmininkė, visų pirma noriu pasveikinti pranešėją su jos darbu ir tikrai noriu pritarti dėl dviejų dalykų, ką jin pasakė. Visų pirma, dėl pakeitimų skaičiaus. Tikrai tai yra pakeitimai, dėl kurių iš esmės galėtumėm pritarti. Uh,

tik tai um, norėtumėm, kad nuomonė būtų kaip galima glaustesnė, o dauguma pakeitimų tiesiog labai išplėstų, taigi labai paremtumėm kompromisus. Uh, ir antras dalykas, dėl ko aš irgi pranešėjai pritariu, kad mūsų komitete mes turėtumėm apsiriboti tik tai savo kompetenciją, tai yra žmogaus teisės ir migracijos klausimai. Taip pat labai lauksiu šešėlinių uh, posėdžių rytoj ir EPP vardu mes mes norėtumėm išanalizuoti atitinkamus klausimus, kuriuos mes norėtumėm, kad jie būtų atspindėti kompromisuose, ypač kalbėtumėm apie e, migrantų teises, e, judumo, te, labiau negu apie judumo teises, nes judumo teises kaip po tokios neegzistuoja. Antras dalykas e, dėl. Uh, dėl protų nutekėjimo grėsmės. Kai kurios valstybės tikrai su jie susiduria labai rimtai. Toliau dėl um, priekybo žmonėmis ir čia labai svarbu, aišku, gal taip pat turėti omenyje, kad reikia kovoti su nelegalia imigracija. Ir ketvirtas klausimas yra partnerystės susitarimai dėl judumo um, universitetų studentams, dėstytojams, tyrėjams ir taip toliau. Um, mes taip pat remiame tuos tyrimus dėl Egipto, dėl Tuniso, e, Libijos, Libano Irano tų atvejų, dėl humanitarnio koridoriaus kūrimo. Atrodo, kad tai būtų tikrai labai įdomios mintis dėl kitų dalykų, dėl um, Hermes operacijos dar taip pat ir dar paskutinis dalykas. EPP vardu aš norėčiau išsakyti, kad dėl uh, e, 16 pakeitimo mes gal um, turėtumėm kitokią nuomonę, kad iš tikrųjų dėl readmisijos sutarčių čia reikėtų kitokių formuluočių. Ir toliau penktas dėl readmisijos sutarčių moratoriumo mes turėsime savo išlygų. Tai lauksiu tada šešėlinius e, pranešėjų susitikimo, kad mes jau rytoj galėtume viską išanalizuoti, o bendrai labai pritariu pranešėjos nuomonį, kad reikia parengti tokią nuomonę, kuri tikrai realiai būtų sutelkta į. E, Europos e, kaiminysės politikos tinkamą modifikavimą. Mes norime, kad mūsų nuomonė būtų vis tik tai labai glausti, glau, e, glausta e, ir pragmatiška. Ačiū. Merci, madame. Dėkoju, poniai Nedilčiavai. Dabar žodis poniai Vikstra. Ačiū. Pirmininkė, visų pirma, norėčiau pasveikinti pranešėją šiuo svarbiu klausimu Kaimynystės politika, žinoma, šiais laikais yra labai aktuali tema. Ir aš džiaugiuosi, kad mes visi taip susisidomėjimu stebime įvykius Afrikoje. Ir a, e, tikrai man malonu, kad ir mūsų komitetas gali pateikti savo nuomonę dėl ponios Flotr pranešimo. Yra nemažai kaimnystės politikos aspektų, apie kuriuos reikėtų pakalbėti, bet labai svarbu, kad mes laikytumės savo įgaliojimų ir kompetencijos vietoj to, kad e, pernelyg išplėstume šią nuomonę. Tad mes ir norėjome šiek tiek apsiriboti, apriboti mūsų nuomonę. Mūsų nuomonė, kai kurie pakeitimai yra pernelyg abstraktus, pamini kai kurias problemas, kuriuoms reikėtų daugiau erdvės ir pamastymų. Nepakanka vien tik tai padaryti nuorodą į tas problemas. Aš manau, kad mes e, turėtume sustelti ties migraciją, prieglopščių ir e, perkelimu ir apgyvendinimu. E, tai labiausiai atitiktų AFET komiteto įgaliojimus. Nes, e, kaip ten bebūtų, mes turėtume pateikti labai e, tikslę nuomonę ir turime susilaikyti per nelik ir neišplėsti juos per nelik. Rytoj turime apsispręsti galutinai ir, manau, esu įsitikinusi, kad sugebėsime pateikti tvarius pasiūlymus. Presidente, sarò particolarmente breve ponas Džekulino. Dėkuoju, pirmininkė, labai trumpai. Sutinku su kolegų pastabomis, konkrečiai su kolegės Vikstrom pastabomis, su to, ką pasakė ponė Flotra. Svarbu, kad labai aiškiai ir e, nedviprasmiškai pasisakytume apie žmogaus teisų apsaugą ir taip pat, kad pasakytume, kad imigrantai turi ir teisų, bet ir prievalių. Ir tam mums reikia aiškių gairių, ypatingai kalbant apie socialinius aspektus. Šiek tiek e, kelia abejonių tai, ar mes visada e, galime čia veikti įtikinamai, ypač kai kalbame apie europinį finansavimą. Sąryšyje su, bend, su bendradarbiavimo susitarimais. Mes turime sieti e, tiek legalią, tiek nelegalią imigraciją su solidarumo principu. E, valstybės narės, galvodamas apie dvišalius sustarimus, e, tame tarpe ir prekybos sustarimus, turi galvoti apie trečiųjų šalių įsipareigojimus ar prievalės. Kad mes galėtume į ES įsileisti tik tuos žmonės, kurie turi teisę čia atvykti. Tad turime labai aiškiai nusibriežti tikslus, turime daryti nuorodą į gražinimo susitarimus ir turime labai aiškiai e, nusistatyti savo tikslus žmogaus teisų srityje. Thank you, Chair. I will be also very brief. First of all, let me... Panas Drūcas, dėkoju pirmininkė ir aš labai trumpai dėkoju e, poniai Flotra ir kitiems kolegoms už jų indėlį, kadangi rytoj šešėliniai pranešėjai sustikinės, tai e, aš čia apsiribosiu bendromis pastabomis. Visi sutarėme, kad e, ši tema yra nepaprastai svarbi. Atsidūrėme sunkioje, jautrioje padėtyje Kadangi iš vienos pusės ES ir Europos piliečiai susiduria su ekonomikos krize, jaučia tam tikrą nesaugumą dėl jos ir taip pat stebime su tuo susijusios ksenofobijos apraiškas. Antra vertus, mes kaiminystėje matome nemažų pokyčių Vakarų Balkanuose, Azijoje, Kaukaze ir svarbiausia Šiaurės Afrikoje pastaruoju metu. Ir tai ES suteikia galimybę e, suvaidinti savo vaidmenį, jį padidinti, užtikrinti saugumą savo regione, savo kaiminystėje. Na ir Europos Sąjunga turėtų savo veiksmus kaiminystėje matyti kaip investiciją į savo ateitį. Kitaip sakant, turime veikti taip, kad išvengtume didelių problemų ateityje, e, kad galėtume dabar e, padaryti ką nors kontroliuodami migracijos rautus, kad nereikėtų susidurti su masiniais e, imigrantų srautais ateityje, kadangi esu iš Graikijos, esu pats matęs, ką tai reiškia. Dabar e, Europos piliečiai kartais jaučiasi nesaugus. E, matydami politikų populistinius veiksmus šitoje srityje, bet aš lieku optimistas ir lauksiu rytojaus šešėlinių pranešėjų posėdžio. Dėkuoju, panas Trienta Filydys dabar. Ačiū, ponė pirmininkė, sutinku su kitais kolegomis, kai jie pabrėžia šio pranešimo svarbą. Ypač e, šios dienos sąlygomis e, po pokyčių, kuriuos atnešė arabų pavasaris. Taigi dėkoju poniai Flotra, mūsų pranešėjai, už puikiai atliktą darbą. Sprendžiant šios klausimus ir nubrėžiant e, pagrindinius Europos kaimynystės politikos tikslus. Nelengva tai padaryti viename puslapyje, žinoma. Kalbant apie mano frakcijos požiūrį, mes norėtume paremti pranešėjos požiūrį. Na ir pridėti vieną ar kitą elementą, kurie mūsų manimų yra svarbus. Pavyzdžiui, jeigu e, ketiname suformuoti naują požiūrį į kaiminystės politiką, tai jis turėtų remtis e, subalansuotais kriterijais. Reikėtų taip pat akcentuoti, kad naujosios, naujieji komisijos pasiūlymai ir toliau remiasi tokia logika, kuri numato paramą kaiminėms valstybėms veiksmingai kovoti su nelegale imigracija. Privalome taip pat e, pasiekti readmisijos sutarčių su tomis valstybėmis ir čia neužmiršti žmogaus teisų problemos. Būtent e, tokia yra mūsų pateiktų pakeitimų esmė. Ponas Bronks. E, pranešime kalbama apie Viduržėmio jūros ir kitų regionų šalių kovą už demokratiją. Ten taip pat kalbama apie tai, kad judumo teisė yra viena iš žmogaus teisių. Ir tada iškyla klausimas, ar jeigu mes aptarsime, kad viena iš pagrindinių teisių tų šalių gyventojams yra teisė emigruoti į Europos Sąjungą, ar kaip ekonominiams migrantams, ar kaip pabėgėliams. E, ko tada siekima mūsų kaiminystės politika? Pone Flotrai, jums žodis dabar apibendrinti. Ačiū. Daug pastabų, kurios galbūt ne visos um, tą pačią linkmenų kreiptos, bet um, na, aš Dėl formato, man atrodo, čia visi sutarėme, taigi reikės um, pabandyti sutraukti mm, tas pastabas, punktus, kad būtų viskas labiau sufokusuota. Ir iš tikrųjų labai svarbu sutelkti dėmesį į svarbiausius dalykus, tai yra ta naujai požiūrį ir judumo teisė. Ar tai yra mm, teisė, kuri yra apibriešta tarptautinėje teisėje. Yra um, kiekvieno asmens teisė palikti savo šalį. Tai yra tarptautinė teisė. Na, man atrodo, čia tarp teisininkų gal e, ginčio neorganizuosim, bet man, man svarbiausia, kad tekste būtų aiškiai pasakyti, ką mes norėtume matyti e, atnaujintą partnerystę susitarimuose. Ir man atrodo, čia mes visi sutarėme, jog reikia mm, pasistengti su demokratinėmis e, pietų viduržėmio jūros valstybėmis per artimiausią laiką užtikrinti, kad iš tikrųjų būtų tinkamai viskas daroma, kad, kad nebūtų to, kas buvo iki šiol, kuom žaidė diktatoriai, kad būtų išvengta tos situacijos. Būtent, kad mes dabar labai norim paremti demokratinės vyriausybės, pilietinę visuomenę tenai ir kad būtent galvojame, kad tie mm, žmonių kontaktai, mainai gali padėti tai padaryti. Tai, tai labai svarbu, manau, išlaikyti tokią dvasę rytojus ir šešėlinių pranešėjų posėdėje ir e, pasistengsiu for, suformuoti formuoti kompromisus, kad jie galėtų tapti mūsų rytos diskusijų pagrindu. Mm, ir labai pasiremsiu tomis mintimis, kurias išgirdau e, šiose diskusijose. Ačiū. To... Dabar laikas pranešti, kad, kad e, pranešėjai susitiks su šešėlinės pranešėjais dėl kompromisinio pakeitimo. Ir lybė balsavimas vyks e, spalio 17 dieną. Taigi, užsirašėme tai. Taigi tiek e, dėl šio darbo atvarkės punkto. O dabar balsuosime elektroniniu būdu dėl prekybos sprogmenų pirmtakais e, pranešėjas e, Jans Mulderis. Tačiau šis balsavimas numatytas 11 valandą. Dauguma lygda komiteto narių iš tiesų susitarė, kad 11 val. bus balsavimas. Todėl mes padarysime nuo 10 e, minučių pertrauką ir pradėsime balsavimą lygiai 11 val. Ir tie iš jūsų, kurie neturi savo kortelių, tai nusiųskite, kad nors jų atvežti, nes labai svarbu, kad jas turėtumėte balsavime. Nes vėliau balsuosime su FEM komitetu dėl Europos apsaugos orderio. Ačiū Jums.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 Dear colleagues, if you want to take your seat. Gerbiami kolegos, prašome susėsti į savo vietas. Jau 11 valanda, taigi mes turėtume pradėti balsuoti. Prašome įsitikinti, kad kiekvienas iš jūsų jau teisingai įdėjo elektroninę balsavimo kortelę į aparatą ir mes galime jau pradėti. Taigi, 12 darbotvarkės punktas. Balsavimas dėl e, pranešimo projekto, kurį pateikė e, pranešėjas panas Mulderis. Pranešimas susijęs su e, prekybos sprogmenų pirmtakais ir jų naudojimo. Mes turime orientacinį balsavimą dėl pakeitimų prieimimą. Iš tiesų, e, ponė Dėsdėlė, norėtų kažką pasakyti, aš tik tai trumpai norėčiau pasakyti, jeigu jūs nieko prieš. Aš e, balsuosiu ranka, e, nes dar neturiu savo kortelės. Gerai, tada mes atsižvelgsime į tai, kad jūs balsuojate. Ne, ne elektroniniu būdu. Tai jūs balsuosite apie vardu. Lyties Demirė. Taigi, jeigu visi pasiruošę, galime pradėti nuo pakeitimų. 21 pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas. 22 atsijimtas. Pirmas kompromisas kas už? Kas prieš? Susilaikė Priimtas. Tri, 35 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. 36 kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. 37 kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. 38 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 39 kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 41 kas ar už, kas prieš, kas už, kas susilaikė priimtas. 42 kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 43 kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 44 kas už, kas prieš, Susilaikė. Atmestas. Neatmestas. Gerai, patikrinkime elektroniniu būdu. 44 pakeitimas. Pradedam balsavimą. 44 pakeitimas. Mes balsuojame dėl šio pakeitimo. Baigiam balsuoti. Akivaizdu atmestas. 45 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. 46, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. 52, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. 53, kas už. Atsiprašau, Taip, pamačiau, kad jis sudarintas e, 49 pakeitimas, kas už, kas prieš sulaikė priimtas. Dabar grįžtame prie 53, kas už, kas prieš susilaikė priimtas. 55, kas už, kas prieš susilaikė atmestas. antras e, pakeitimas, e, jis netkrenta, taigi kas už, kas prieš priimtas. Antras pakeitimas, 56, kas už, kas prieš. Susilaikę, gal e, pabandysime elektroniniu būdu patikrinti, 56 pakeitimas. Balsavimas baigtas. 27 už 15 prieš, tai priimtas. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 57. 57 e, balsuojame dviem dalimis. Dėl pirmos dalies, kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. Antrai dalis atsiimta. 58 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 59 kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 60 pakeitimo yra trys dalis. Pirmo, dėl pirmos dalies, kas už, kas prieš. Priimtas. Antroji dalis atsimta. Trečioji dalis už, prieš, priimtas. 61 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė priimtas. 63 kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 64 kas už, kas prieš, susilaikė priimtas, 66, kas už, kas prieš, susilaikė priimtas, 67, kas už, kas prieš, susilaikė atmestas, ketvirtas, teikiamas kas už, kas prieš, susilaikė priimtas, 69, kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 70 kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 5 kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 71 ne, jis atkrenta. 672 e, e, e, jie identiškai kas už, kas prieš susilaikė priimtas. 773 identiškai kas už, kas prieš. Susilaikė priimtas. 874 e, identiškai kas už, kas prieš susilaikė priimtas. 76 kas už, kas prieš susilaikė priimtas. 77 kas už, kas prieš susilaikė atmestas. Dabar konsultuojamos talis, e, devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. Dešimtas, kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. Aš maniau, kad balsuota netgi daugiau negu reikėjo žmonių. 11 kas už, kas prieš susilaikė priimtas. 12 kas už, kas prieš susilaikė priimtas. 14 kas už, kas prieš susilaikė priimtas, 15 atsimtas, žodinis pakeitimas dėl 7 konstitucijos dalies pranešėjo pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė priimtas, 16 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė priimtas. Pirmas e, pakeitimas dėl 13 konstitucijos dalies Aš matau, kad 19 pakeitimas, pirmo, jo pirmoji dalis buvo atsiimta. Tai dabar balsuom dėl antros dalies 19 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 20 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmestas. Dabar, dabar dėl pakeisto teksto balsuosime elektroninis balsavimas, pradedam balsuoti. Balsavimas baigtas. 57 prieš 1. E, priimtas tekstas. Ačiū, ponė Mulderis. Ačiū. Nepamirškite elektroninių kortelių, nes mes dar turėsime balsuoti e, kartu su FEM komitetu dėl e, Europos apsaugos orderio. Pone Kirkopai, jums žodis. Kirkop. Pirmininkė, jūs žinote, kaip skrupulingai ilgiuosi su laiku, tačiau labai prašyčiau pasirūpinti, kad tuos, kurie tikslina laikrodžius, juos tikrai nusakytų teisingai. Aš atėjau um, 11 val. balsavimui, kai buvo 10.59 minutės, tačiau praėjus ir 5 minutėm vis dar laikrodis rodė ne tą laiką. Tikrai yra negerai, kad mūsų laikrodžiai nėra sinchronizuoti, ne, jeigu norite, kad mes laiku ateitumėm. Kiti kolegos atėjo net vėliau po manęs. Aš atėjau laiku ir aš norėčiau, kad tikrai laikrodžiai būtų nustatyti teisingai. There. Gerai pasakėte, tikrai gerai pasakėte. Aš labai stengiausi laikytis tvarkaraščio. Ir netgi padariau dešimties minučių pertrauką, kadangi kitus darbo tvarkės punktus nagrinėti baigėme dešimt minučių anksčiau. Ir būtent dešimties minučių pertrauką padariau tam, kad lygiai vienuoliktą pradėtumėm balsuoti. Ir štai žiūriu, ką tas e, laikrodis rodo. Štai ten vienuoliktą valandą, tiksliai vienuoliktą ir pradėjom. Aš nežinau, ar tas laikrodis rodo e, vėlesnį ir ankstesnį laiką, bet tikrai paprašysiu, kad visi laikrodžiai būtų nustatyti teisingai, kad mes galėtume galėtumėm e, geriau tvarkyti su laiku, kurio mums tikrai labai trūksta lybė komitetuose. Taigi dabar kitas darbo tvarkės punktas. Yeah. For, now, now dabar vyks e, bendros diskusijos dėl prieglopšio paketo. 12 valandą Mes turėsime apie 40 minučių toms diskusijoms. 12 valandą mes pratęsime savo darbą, vyks bendras posėdis su FEM komitetu ir bus vėl kitas elektroninis balsavimas. O dabar turime bendras diskusijas dėl penkto darbo atverkės punkto ir 13 darbo atverkės punkto. Tai yra bendros diskusijos dėl prieglopšio paketo. Well, well, well, well. We have another timing issue here. Vėlgi iškilo problema dėl laiko. Taip, vėl problema dėl laiko. Pirmininkaujantį valstybę, Lenkiją, daro pristatymą, panas Miller turėjo atvykti, bet aš jau negalėjo, jis labai apgailestavo dėl to ir atsiuntė uh, ministerijos valstybės sekretorių, tai yra antrą žmogų ministerijai, kuris yra atsakingas būtent už prieglopščio klausimus. Tai yra ponas Piotr Sašanskis. Tačiau man pranešė, kad jis dar tik tai vyksta čia iš oro uosto, taigi vėlgi problema dėl laiko. tai dabar turėtų būti jo klausimo pristatymas. Bet taip, panašu, kad reikės daryti vėl pertrauką tam, kad jis turėtų galimybę atvykti pas mus. Tad padarykime dešimties minučių pertrauką. O gal ne, gal galėtumėm panaudoti šį laiką, e, sukeistumėm, nekeisdami lygties, e, sukeiskime jos elementus, ponė Dejong galbūt, ponė Gijom galbūt galėtų pirmą pakalbėti, o po to mes suteiksime valstybės sekretoriui ponus Šančik žodį. Taigi, ponė Gijom, prašom. Oui, merci, euh, Ačiū pirmininkė, kad suteikite man žodį, kad galėtumėm užpildyti tą turimą laiką iki valstybės sekretoriui atvykstant. Ačiū už tai. O dabar kalbėsiu apie atvirkštinę formulę, nes iš tikrųjų e, tos diskusijos, e, kurios pirmai e, buvo skirtos, valstybės sekretoriai turi galimybę suteikti žodį dėl prieglopšio paketo, tai yra pirmasis pasikeitimas nuomonės ir man atrodo, kad tas laikas skirtas direktyvos aptarimui yra per trumpas. Taigi Kągi aš užpildau, aišku, tą laiką, kurį mes dabar turime. Pakalbėsiu apie procedūrinius dalykus susijusius su direktyva ir noriu pasakyti, kad dabar tie elementai, kurie mums yra pateikti, atrodo tikrai svarbus ir leis mums pasistumėti diskusijose sparčiau, laikantis tų terminų, kurie mums yra nusakyti, tai yra 2012 metai kai valstybės sekretorius atvyks, aš dar paprašysiu žodžio dėl prieglopšio paketo pasakyti bendrų pastabų, bet noriu pasakyti, kad mm, direktyvos mm, dėl procedūrų tekstas yra labai svarbus. Kaip žinote, Komisija yra pateikusi naują pasiūlymą ir su šešėliniais pranešėjais mes turėjome galimybę išklausyti komisijos pozicijos ir iškelti kai kurios klausimus. Kalbant apie esmę, noriu Mm, išsakyti keletą pastabų, iškelti keletą klausimų. Visų pirma, aišku, noriu įvertinti komisijos atliktą darbą, pastengiamasi mm, sukurti pusiausvirą, ką nėra lengva padaryti, tai tuo pačiu laik, metu laikantis dar ir parlamento nubriežtos raudonosios linijos, bet taip pat ir parodant tam tikrą lankstumą mm, kai kuriuose procedūriniuose klausimuose. Uh, ką daro valstybės narės, tas lankstumas yra gerai, tačiau tai nereiškia, kad reikėtų kontraproduktyviai veikti. Juk turi būti kol, kolegialus darbas. Taigi, visų pirma, dėl tos direktyvos noriu pasakyti, kad mes kalbame apie bendros procedūros įvedimą. Uh, tai jau nebebus minimalios normos, tai bus bendra procedūra. Tai yra tai, ką numato e, sutartis. Ir aš manau, kad būtent to principo būtina laikytis labai svarbu, aišku, kiek bus noro suderinti um, europinės normas tarp valstybių narių. Uh, ir dabar kalbant apie. Uh, tai, kaip svarbu yra pabrėžti pareigūnų mokymą, ypač toje srityje, kai yra susijęs su tuo tikrai labai pažeidžiamo asmenų priimimu, ypač, kad nebūtų kankinimo jokio apraiškų ir taip toliau. Reikia atsižvelgti į ypatingus jų poreikius ir vėlgi tai yra apibriešta direktyvoje. Reikia pasakyti, kad yra tikrai gerų žingsnių numatoma imtis. Noriu vis tik tai e, iškelti tokius du dalykus. Visų pirma, dėl taisyklių sušvelninimo valstybėms narėms, kai jos susiduria su labai dideliu vienu metu pateikiamų prašymų skaičiumi, kažkiek to neproporcingumo, kuomet yra, tai e, aišku reikia lab, labai gerai vertinti tą neprop, neproporcingumą. Tai yra iš tikrųjų, kiek daug yra tų prašymų iš asmenų, kurie prašo apsaugos, kurie galvoja, kad iš tikrųjų. Mm, jeigu iš tikrųjų yra teigimas, kad yra toks didelis spaudimas, na gal nespaudimas, bet tas būtent neproporcingumas, kuomet yra taikomos tos išlygos, kada jos gali būti taikomas bendresnių pobūdžių, Čia klausimas kiltų toks, aišku, nebūtų rizikos, kad būtų taikoma kažkokios vienos valstybės praktika, kuri labai skirtųsi nuo kitų. Dar vienas dalykas, aišku, tai yra uh, E, panaikinama prievolė laikyti šešių mėnesių termino, e, per kurį turi būti priimtas sprendimas. 31 e, straipsnėje mums sakoma, kad kai kuriuose valstybėse narėse yra tam tikra mm, neiški situacija susidariusi, būtent dėl kilmės šalių problemų. Čia uh, Aišku, yra didelė rizika, kad tie asmenys, kurie kreipiasi tarptautinės apsaugos, ilgai labai bus priversti laukti to sprendimo. Aš, aišku, suprantu, kokia yra situacija, kokioje yra atsidūrusios kai kurios valstybės narės. Aišku, manau, kad mes visi suprantame tai, bet vis tik tai reikėtų siekti e, terminų trumpinimo Tai gal tokie būtų aspektai, kas nelabai mane tenkintų. Dabar dėl pačios procedūros. Aš manyčiau, kad reikėtų stengtis judėti kaip galima greičiau diskusijose dėl šios e, direktyvos, dėl procedūros. Man atrodo, kad tikrai e, pasiūlymas buvo labai palankiai sutiktas valstybių narių, jos galvoja, kad į jų būkštojimus atsižvelgta. Uh, Taip pat galvoju, kad ir Europos parlamento būkštavimus atsižvelgta, tai aš manau, kad tikrai galėsime mm, sparčiai judėti į priekį. Labai diena, gerbiamas valstybės sekretoriau. Taigi aš manau, kad mes galėsime pakankamai greitai susitarti dėl um, geriausių sąlygų, dėl to, kaip tą direktyvą galėtume patvirtinti dėl procedūros. Labai ačiū poniai Gijom, kuri tikrai labai efektyviai užpildė tą spragą. Ir manau, kad prieš išklausant komisijos, ponia Gan galėtų gal išsakyti savo poziciją. Gal ponia Gan visų pirma galėtų išsakyti komisijos poziciją, o tada um, pirmininkaujančios Lenkijos valstybės sekretoriaus poziciją išklausysime, kadangi jis jau atvyko. Taigi, ponia Gan, prašom. Oui, merci, très, très... Ačiū pirmininkė labai trumpai, kad pirmininkaujančiai valstybei uh, liktų laiko aktyviai dalyvauti diskusijose su jūsų komitetu. Visų pirma, norėčiau išsakyti komisijos labai uh, palankų vertinimą, ponios gyjom pastabų e, dėl tos direktyvos, dėl prieglopščio sutikimo procedūros, kas turi būti svarstama lygiai grečiai su pasiūlymu dėl prieimimo sąlygų tiem, kurie prašo prieglopščio. Iš tikrųjų siekiama diskusijas dėl prieglopščio iš, iš, ištraukti iš įstrigimo situacijos ir tikrai priimti sprendimus iki 2012 metų termino. Manau, kad dėl Europos parlamento e, nuomonės, kuri buvo patvirtinta praeitą pavasarį, komisija turėjo galimybę surasti tinkamą teisingą pusiausvyrą tarp viena vertus um, sistemos efektyvumo, kita vertus sistemos teisingumo. Ir būtent pasižymėjau ponios gyjom uh, e, išsakytą kritiką dėl tų dalykų, kurie jos netenkina. Mes tikrai galėtume, aišku, dar aptarti, išsameu išanalizuoti tuos klausimus. Manau, kad čia didžiausi iššūkiai būtų būtent turėti omenyje visą, pūstą, visą plačią pusiausvyrą, kurią siekiame užtikrinti šią direktyvą ir atsižvelgti į tuos sunkumus, kuriuos išryškina valstybės narės e, diskusijose ir, ir ypač, kai buvo kalbama e, pirmas iki dėl šios direktyvos, dėl procedūros. Yra daug e, pakeitimų pateiktų iš parlamento, kurie jau į pasiūlymą yra integruoti, ypač pavyzdžiui dėl visų tų paaiškinimų, dėl teisinės pagalbos. Uh, ir to, kas buvo neaišku dėl pirmos instancijos ir apeliacijos, skundo, apskundimo e, ligmens. E, komisija visą tai stengiasi integruoti, ypač galvojant apie tos pažeidžiamus e, asmenys, ypač kuomet eina kalba, tarkim, seksualinės orientacijos klausimus ir taip toliau. Taip pat atsižvelgėme į parlamento pastabas dėl to, kad būtina spartinti procedūras. Čia gal šiek tiek norėčiau paaiškinti prieš baigdama savo pasisakymą. Yra vienas labai svarbus um, parlamento pakeitimas, kurio uh, komisija neintegravo savo pasiūlymą. Čia kalbama būtent apie tą pakeitimą dėl uh, dėl saugių valstybių. Problema yra ta, kad nėra e, europinio sąrašo, kuriame būtų surašytos saugios valstybės. Mes galvojame, kad dar tas momentas nepribrendo ir kad čia reikėtų um, prieglopščio biurui suteikti galimybę išanalizuoti situaciją kilmės šalyse. Uh, pažiūrėti, kiek, kokio lygio yra tie tarpusavio santykiai, kiek yra situacijos lygiai vertiškumo ir būtent čia reikia galvoti apie mm, tuos europinius analizės pajėgumus, kurie sukaupti tame biure ir čia gal būtų galima galvoti jau po to apie atitinkamus žingsnius kitam, ki, ki, kitame etape, kuomet jau galvosime apie procedūrų harmonizavimą. Uh, Mm, čia, manau, taryba, komisija ir parlamentas kartu galėtų padirbėti mm, derinant tas valstybių narių koncepcijas šio klausimu. Tai gal tiek tada būtų komisijos reakcijos. Dėkojame poniai Gan. Dėkojame už komisijos nuomonės pristatymę, dėkojame ir e, poniai Gijom. Noriu priminti, kad dar vyks diskusijos šio klausimu, už kurį atsakinga ponė Gijom, tai yra m, mm, dėl tų minimalių standartų, tai bus spalio mėnesį, tuomet mes turėsime galimybę dar kartą aptarti šios klausimus. Na, o dabar valstybės sekretorius iš Lenkijos, atsakingas už prieglopščio klausimus, ponas Stahančik. Jis e, atvyksta tiesiai iš e, ministrų susitikimo Bal Balkanų klausimais. E, jis atvyksta tiesiai iš buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos. Na ir paprašysime išdėstyti jį, ne, paprašysime išdėstyti e, pirmininkaučias Lenkijos požiūrį į aptariamus klausimus. Pane pirmininkė, labai dėkoju už jūsų pakvietimą. Pirmininkaujančias Lenkijos vardu norėčiau papasakoti jums apie tai, kurioje stadijoje, kokiame etape yra darbas rengiant prieglopščio paketą ir ką ketiname nuveikti mums pirmininkaujant. Noriu patikinti Jūs, kad prieglopščio sistema ir e, darbas siekiant e, antrąjį etapą užbaigti kuo greičiau yra vienas iš svarbiausių pirmininkiančios Lenkijos prioritetų. Jūs žinote, kad į paketą įeina penki pasiūlymai ir e, e, arčiausiai prie prieimimo ir e, vadinamoji kvalifikacijų direktyva. Na, o kad galima būtų ją priimti, reikia pasiekti sutarimo koreliacijos lentelių klausimų. Jeigu pavyks tai padaryti, tada galėsime tą dyrektywę ir priimti. Sprawiedliwości w Sopocie w lipcu tego roku poszukuje. Kitas paketo dokumentas e, dabar yra svarstomas. E, vidaus reikalų ministrų. Mūsų pokalbėse su komisija ir valstybėmis narėmis mes siekime tokio kompromiso, kuris leistų pradėti diskusijas dėl šio dokumento. Mes galvojame, kad jeigu rimtai nepradėsime šio dokumento svarstyti, pirmininkaujant Lenkijai, po, ilgo, po ilgos pertraukos, netrukus, tai e, bus labai menki šansai e, jį priimti kitais metais. Šiuo metu aš tikiuosi, kad e, rugsėjo vadovų tarybos formalus e, posėdis kai mes ministrams uždavėme klausimus dėl ankstyvoje įspėjimo ir informacijos mechanizmo, buvo naudingas, eina kalba apie informacijos pateikimą ir jos svarbą Pirmininkaujantį Lenkiją iš e, gautų atsakymų susidarė aišku vaizdą, nes ministrai sutarė dėl trečiojo alternatyvaus mechanizmo pasirinkimo. E, galima daryti taip pat išvada, kad yra bendras sutarimas dėl vadinamojo mm, užšaldimo mechanizmo. Atsižvelgiant į gautą informaciją, pirmininkaujantį Lenkiją pateikė kompromisinį pasiūlymą ir tikimės, kad dar šią savaitę e, šį dokumentą galėsime pateikti valstybėms narėms. E, Perdavus šį dokumentą valstybėms narėms, mes taip pat e, pateiksime visą informaciją ir jums. Susitikimas su mūsų ministru, ponu Milleriu, jūsų komitete numatytas spalio 12 dieną. E, mes taip pat e, svarstame, mm, diskutuojame dėl dviejų direktyvų projektų, kurie komisijos buvo pateikti birželio mėnesį. Mes turime darbo grupę, kuri dirba e, su šiais dokumentais. E, atskiros darbo grupės e, kiekvienam teisės aktui ir tikimės pasiekti pažangos abiej sprendžiant abu šiuos klausimus. Kalbant apie prieimimo direktyvą, darbo grupė užbaigė pirmąjį svarstymą ir pateikė kompromisinius pasiūlymus. Kitame darbo grupės mm, posėdėje valstybės narės į tuos kompromisinius pasiūlymus sureagavo teigiamai. Todėl e, tikimės, kad po kitų posėdžių svarstant e, šią direktyvą, konkrečiai e, Skifa komiteto posėdžio spalio 9 dieną, mes galėsime jau ant stalo padėti labai svarbius politinius tekstus. Na, o prieglopščio grupė 19 spalio e, susirinkusi taip pat tikimės e, sugebės atsižvelgti į valstybių narių e, lūkesčius. Galėsime suderinti tai, ko tikisi komisija ir valstybės narės. Kol kas e, galima galvoti apie kompromisą prieimimo direktyvos svarstyme. Manytume, kad jeigu tas procesas bus tinkamai valdomas, mes e, galime siekti pažangos e, dar pirmininkavant Lenkijai. Dėl procedūrų direktyvos jau įvyko keturi posėdžiai, visi skirti vienai temai, tai yra direktyvas pirmajam svarstymui. Tai yra todėl, kad yra labai daug išlygų ir susirūpinimo iš e, valstybių narių pusės. Taigi dabar turime daugiau kaip šimtą išlygų pareikštų šiai direktyvai ir aš labai tikiuosi, kad ministras galės jums daugiau apie tai papasakoti, nes tuoj pat po to, kai baigsis pirmasis svarstymas, mes parengsime kompromisinį pasiūlymą dėl tų dalykų, kur mūsų manimo e, greitas kompromisas yra įmanomas. Rytoj e, posėdžiaus e, prieglapščio darbo grupė ir svarstys pirmininkaujančio šalies pateiktus kompromisus. Taigi kitą savaitę e, susitikus su ministru, esu tikras, jūs išgirsite iš jo, kokie yra e, šansai pasiekti kompromiso šitoje srityje. E, kalbant apie valstybių narių e, svarbiausias išlygas dėl abiejų e, direktyvų, tai jos yra susijusios su sulaikymo problema, su procedūrų spartos problema ir taip pat su papildomu prašymu uh, E, padavimu ar, ar klausimais, kurie susiję su e, veiksminga teisinė pagalba ar teisinių ginčių sprendimu. Tad tokie yra pagrindiniai aspektai. E, noriu Jūs patikinti, kad dirbdami su šiais dokumentais mes bendradarbiavime su Danija, būsimąją pirmininkę, kad e, testinumas e, būtų užtikrintas ir būtų sklandus. E, kontaktų grupėje taip pat bendradarbiaujame su parlamentu, apie tai buvo kalbėta susitikime Sopote. Na ir darome viską, kad paspartintume darbą, rengiant šiuos dokumentus. Norėtume kiek galima toliau pažengti juos rengiant dar Lenkijai tebe pirmininkaujant. Dėkoju. Taigi, pirmininkaujantį Lenkiją e, pristatė šį paketą, dėkojame ir dabar turbūt paprašytume ponios Gijom pakomentuoti. Žodis Jums. Ačiū pirminkė, labai norėčiau pasisakyti. Visų pirma, e, tris pastabas pakomentuoti, e, pasiklausus, ką mums pasakė valstybės sekretorius. Visų pirma, būtent tie e, dideli sunkumai, čia nieko naujo. Viskas yra gerai, aišku, bet kartais tas bendras kontekstas galbūt toks gyštinas būtų, nes čia yra toks bend, tokia yra tvyranti bendra, tarsi migrantų baimė, bet prieglopščio atveju tai yra tikrai e, konkretiai specifika, reikėtų čia ne, ne, nejungti tų minčių su, su kitomis rytimis, būtent reikalinga e, ilgalaikė vizija visų institucijų dėl šios procedūros. Uh, Mm, čia reikėtų ne vien tik tai galvoti apie laikinas krizės, mm, kad ir kokios svarbios jos būtų, vis tik tai reikia galvoti apie tai, kad reikalinga vis tik tai atsisakyti tos prieklapšių sistemos, kuri dabar nėra tikrai pakankamai aukšto lygio, skirtingas skirtingose valstybėse narėse, reikia perėti prie visiškai kitokios sistemos ir, ir išlaikyti pagrindinius tikslus galvoje. Taigi, galvojant apie šį prieglapšio paketą, tikrai. Pone valstybės sekretoriau, pristatėte visus pozityvius elementus, bet aišku yra ir netokių pozityvių elementų. kalbant apie tą ypač mechanizmą taikomą kritinėse situacijose, aš nežinau, kokia dabar būtų terminologija, bet kaip čia būtų su tuo ankstyvuoju perspėjimu, taip pat vertinimo mechanizmu. Uh, Visa tai yra tikrai labai svarbus šios sistemos veikimo elementai ir reikėtų galvoti, kad reikėtų tų nuostatų per nelik daug neapsunkinti jau ir taip yra sudėtinga ta visa prieimimo sistema. Reikalinga galvoti apie tos sistemos supaprastinimą, kad jis klandžiau veiktų, turiuomenėje būtent prieglopščio sistemą. Taigi reikia, mm, kaip galima labiau, kad tos sistemos visos būtų vienodos ir visur mm, vienodai įgyvendinamos. Taigi reikia žengti link mm, harmonizavimo, kad visi aktyviai vienodai dalyvautų toje sistemoje, kad jį veiktų sklandžiai. Na ir paskutinis dalykas e, dėl 2012 metų termino, aišku, tai yra labai svarbu. Ir mm, labai džiaugiuosi Lenkijos e, norų e, įtraukti visus į tas diskusijas, į tą bendrą darbą rengiant tos bendrus tekstus. Aišku, labai svarbu, kad mm, tos diskusijos judėtų į priekį ir ne vien tik tai, kad šiaip judėtų į priekį, bet kad realiai turinys judėtų į priekį. Uh, ir kaip kad savo a, pasisakymę vos prieš kelias minutės pasakiau, kad tikrai labai svarbu sudaryti sustarimą su parlamentu, išlaiką tarp institucinę pusiausvyrą. Tai būtų svarbiausias elementas. Ačiū. Dar kartą ačiū poniai Gijom, ponia Holmeier. Herr Vorsitzender. Ačiū, ponia pirmininkė. Gerbės valstybės sekretoriau, mėly kolegos, pirmiausia, norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai Lenkijai už tai, kad ji tikrai ryštingai imasi darbo ir bando pamažu įgyvendinti arba priimti tuos blokuojamus teisės aktus. Ir galbūt mes turime tam tikrų e, galimybių sukurti suderintą Europos prieglopščio paketą. Ypač kalbant apie prieglopščio procedūrų direktyvą, tai aš manau, e, kad yra tam tikrų teigiamų poslinkių. Kalbant apie e, komisijos e, pasirengimą atsižvelgti į Europos parlamento pasiūlymą dėl teisinės pagalbos prieglopščio prašytėms, bet to kitas dalykas, kad spartinamos prieglopščio prašymo procedūros, jeigu kyla pavojos visuomeniai, Taip komisija priartėja prie Europos parlamento pozicijos ir tai jinai signalizuoja mums. Be to aš pritariu dar tam, kad komisija mm, prie prieglašio procedūrų direktyvoje kalba ir apie šitas nelegalius prieglapšio prašytojus, kurie patenka į šalį ir ten lieka. Uh, Ir man atrodo, kad šis jos pasiūlymas yra pakankamai priimtinas ir mums. Yra, žinoma, ir kai kurių abejotinų dalykų, apie kuriuos reiktų padiskutuoti. Mes e, sutinkame visi, kad mums reikia greitų ir nuseklių procedūrų. Nes tos procedūros tikrai padės tikriesiems pabėgėliams, prieglupščio prašytojams. Nes tikrasis e, E, pabėgėlis iš tiesų suteiks visą informaciją sąžiningai apie save, kad tik tai jam būtų suteiktas e, prieglopstis ir kad jisai galėtų išvykti to šalies, kur yra persekėjimas. Ir ta procedūra turėtų padėti valstybėms narėms išsiaiškinti, kurie prieglušio prašytojai iš tiesų yra nesažiningi kurie naudojas neteisingą informaciją, tiksliau teikia neteisingą informaciją, siekdami kuo ilgiau pasilikti toje valstybėje narėje, kurios prieglapščio jo prašo. Todėl man kila abejonių, pavyzdžiui, dėl didesnės e, pagalbos e, šitiems pabėgėliams, kuri teikiama automatiškai. Jeigu pabėgėlis e, e, pateikia prašymą dėl prieglapšio kurioje nors valstybėje narėje. Aš manau, kad e, teismams turėtų būti suteikta galimybė iš tiesų įvertinti, ar jis pagristai nori prašyti prieglapšio, ar jis gali pasilikti valstybėje narėje, o nebūtų automatiškai pratesiamas jo buvimo laikas valstybėje narėje. jau tą per tą laiką teikiama teisinė pagalba. Nes e, tokiu būdu yra sukeliamas nepasitikėjimas e, vienos valstybės teisinė sistema. E, nes nesažiningas prieglušio prašytojas gali pasilikti kuo ilgiau toje tai valstybėje narėje ir tuo pačiu jis gali keliauti kitas valstybės narės. Kitas dalykas - procedūros paspartinimas. Mes norime sparčių procedūrų, Tačiau tai reiškia, kad piknaudžiaujant šią teisę, pavyzdžiui, kai prieglobščio prašytojas pateikė dar vieną prašymą, jį turi būti reaguojama žymiai greičiau į tą prašymą, siekiant ištirti, ar jis yra pagristas ar ne. Ir jeigu matoma, kad iš tiesų jis yra nepagristas šis prašymas, tada ateityje teikiant antrą arba trečią prašymą turėtų būti taikoma spartesnė procedūra nagrinėjant šitą prašymą, kad būtų iškart išsiaiškinta, ar jisai pagristas ar nepagristas. Nes kitų atveju e, mes susidursime su finansinėmis problemomis, nes tie prieglobšio prašytojai, kol nagrinėjami jų prašymą, jie lieka valstybėje narėjomis. Turime jais rūpintis. Ir kalbant apie tuos paspartinus procesus, reikia vis dėlto nustatyti tam tikrai pareigojimą prieglapščio prašytojui, kad jisai bendradarbiautų su atinkomis institucijomis, teiktų visą informaciją apie save, nes kitų atveju turėtų būti taikoma paspartinta procedūra, tyriant jo prašymą prieglapščiai. O jeigu, pavyzdžiui, prašoma prieglopščio e, atvykus į šalį su, su klastotais dokumentais arba be dokumentų, manau, kad e, e, turėtų būti automatinės procedūros. Tokiu atveju reikia paskatinti tos prieglopščio prašytojus bendradarbiauti, teikti visą informaciją jau, jau pasienio punkte Tačiau jeigu šitas e, pabėgėlis e, tyčia išmeta savo dokumentus arba suklastotais dokumentais atvyksta ir jis e, siekia kuo ilgiau išlikti priimančioje valstybėje narėje, tada reiktų praktiškai spręsti šitą sprendimą. Reiktų išsiaiškinti, kaip valstybės narės norėtų spręsti tokių pabėgėlių klausimą, nes čia yra vis dėlto praktiniai klausimai, kurių mes čia bendrai neapibrėšime. Dabar kitas dalykas dėl specialių poreikių turinčių prieglobčio prašytojų. Aš manau, kaip Gijom pasakė, mes turėtume taikyti tam tikras individualias procedūras, o ne automatizuotas procedūras, kurios buvo taikomas, kurios būtų taikomas tam tikroms grupėms. Manau, kad individualiai turėtų būti e, išsiaiškinama, ar e, žmogus, e, sakykime, atitinka tam tikrus kriterijus dėl amžiaus, dėl, e, dėl specialiųjų poreikių, sakykime, ar dėl sveikatos, ar dėl kitų dalykų. E, Nes e, negalima, pavyzdžiui, 26 metų jaunuolio, kuris tikrai kenčia nuo kažkokios baisios lygos, sumesti į vieną krūvą su kitais to paties amžiaus žmonėmis ir spręsti jų likimą bendrai. Manau, kad tokia atveju turėtų būti to jaunuolio likimas išsprendžiamas individualiai. Tai yra tokios abejonės. Aš norėčiau tik tai paskatinti dar atkreipti dėmesį kai kurios dalykus. Aš kalbėjau su atitinkomis institucijomis, kurios e, atsakė į klausimynus dėl e, to prieglapščio. E, iš esmės, tos institucijos man pasakė, kad interviu su prieglapščio prašytojais trunka labai ilgai. Tų prieglapščio prašytojų yra labai daug. Man atrodo, kad dabar tie interviu rengėjai, tai yra tie pareigūnai, kurie daro tos interviu, yra iš esmės perkrauti darbu. Man atrodo, mes turėtume e, persvarstyti praktinės jų e, darbo galimybės, e, pasikalbėti su, su gerimis organizacijomis, su valstybėmis narėmis. Galbūt mes galėtume sudaryti atitinkamą sąrašą, kuris būtų taikomas Europos Sąjungai, kuriame būtų numatyti, numatytos, pavyzdžiui, valstybės, kurios yra saugios pabėgėlių atžvilgių. Tai yra iš to šalies prieglošio prašytai būtų priimami lengviau ir, ir, ir turbūt ir būtų mažiau e, klausinėjami. E, pone Vyksturiam, e, aš norėčiau paklausyti dėl darbo tvarkos, ar mes turime ribotą kalbėjimo laiką, ar mes galime kalbėti kiek norime. Nes aš esu įsitikinusi, kad diskusijos pabaigoje iš esmės kiti, vieni turės 20 sekundžių e, kalbėjimo, o kiti turės dvi, prieš tai kalbėti 2 minutės arba ilgiau. Iš esmės pas mus visi gali kalbėti kiek nori. Tačiau atsižvelgime ir kitus kolegas, e, e, to, nes vis dėlto mes 12 valandą turėsime balsuoti bendrame posėdėje, todėl mes turime tik 15 minučių Dėl to aš esu priverstas riboti mūsų kalbėjimo laiką. Ir todėl, pane Vikstrom, jūs esate tarptų parlamentarų, kurie vis dėlto turės kalbėti trumpiau. Mes e, bandome būti lankstus, atsižvelgti į visus. Ir e, turime gerbti ir tos žmonės, kurie nori e, išsakyti savo nuomonę. Tačiau atsižvelgime visi mes vieni kitus, kalbėkime kuo trumpiau, kad visi galėtų pasakyti. Atsiprašau, pirmai, kai laukėme valstybės sekretoriaus, aš kalbėjau konkrečių klausimų, būtent dėl darbo tvarkės punktų. Man atrodo, kad taip, iš tikrųjų, mes čia susirinkome dabar išklausyti valstybės sekretoriaus dėl viso prieglapščio paketo. Ir nebūtina dabar leistis į visas detalės dėl vieno konkretaus teksto. Aš, manau, aš taip supratau, kad toks yra mūsų šios dienos diskusijos tikslas. Ar aš klystu? Le secrétaire d'État, je suis sûr, a pris note Nu, kad iš tikrųjų valstybės sekretorius pasižymėjo jūsų pastabas, bet kokiu atveju mes dar išklausysime, dar turiu tris narius, kurie nori pasisakyti, o po to valstybės sekretorius dar kalbės. Pone Keller, norite irgi pasisakyti. Taigi gerai, keturi kolegos. Panas Trienta Filidis, siūlau pernelyg neišsiplėsti turint omenyje, kad turėsime balsuoti 12 valandą. Nebijokite, ponia pirmininkė, aš kalbėsiu neilgiau kaip minutę ir 30 sekundžių. Aš tik taip siribosiu vieną pastabą, kurią padarė pirmininkaujantį šalis. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti pirmininkaujančiai šaliai už apibrėžtą situaciją ir, ir nurodytus jų nuveiktus darbus, kalbant apie e, Dublino reglamentą ir prieglušio procedūrų bei priskirimo direktyvas. E, dabar kitas dalykas dėl to ankstyvo įspėjimo sistemo. Atrodo, kad pirmininkaujantis šalis siūlo, kad e, visą tai turėtų būti traukta į Dublino reglamentą. Aš manau, kad e, tai neteisinga. Aš norėčiau, kad šis mechanizmas būtų įtrauktas į prieglašio procedūrų direktyvą ir priskirimo direktyvą, o ne į Dublino reglamentą nes e, e, būtent e, šiuo atveju yra pe, prieaukščio prašytojų persikelimo klausimas svarbiausias. Ačiū, ponia Fedžian. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš norėčiau pasinaudoti progą, kad mes turime tarp mūsų poną generalinį sekretorių ir norėčiau užduoti klausimą dėl e, vizų režimo procedūrų. Nes Bosnijos e, prieglapščio prašytojai ir prašytojai iš kitų Belgijos šalių vyksta į Belgiją ir kitas Skandinavijos šalis ir prašo ten prieglapščio. Aš norėčiau tai pabrėžti, nes e, tai rodo, kodėl mums reikia atitinkamų prieglapščio procedūrų. Taigi, kas vyksta? tie piliečiai iš Balkanų pasinaudoja palankesnėmis e, prieglapšio procedūromis kai kuriuose valstybės narėse. Nes kai kuriuose šalyse jie gauna geresnės prieglapščio sąlygas, jie ten gyvena geriau, jiems tikiams geresnės sąlygas. Taigi mes turime imtis atinkamų e, trumpalaikių priemonių, kad e, nebūtų tie renkamasi valstybių narių ir kad nebūtų tiekiami neteisingi arba suklastoti duomenys Ir aš manau, kad e, pavyzdžiui, Vengrijos e, e, pasienyje turėtume jau imtis priemonių, kad iš Balkanų nelegaliai pas mus nepatektų prieglūšio prašytojai. Ir, ir iš Arabijos, kad nepatektų žmonės. Būtent išorės sienas mes turime saugoti. Pone Vikstrom. Och jag vill börja med att till det polska ordförandeskapet framföra både... Ačiū. Visų pirma, noriu padėkoti pirmininkaujančiai Lenkijai, kurią labai gerbiu. Tikrai Lenkiją turėtumėm laikyti ne nauja ES narė, o didelė svarbia ES narė. Jūs daug padirbėjote prieglopš, dėl prieglopščio paketo, dėl ko mes, Europos parlamentas, esame jums labai dėkingi. Taip pat ir ta iniciatyva sukurti darbo grupę, manau, tikrai labai prisideda prie šio bendro darbo. Pasistengsiu trumpai. Dėl direktyvos aš tikiuosi, kad mes darbą greitai baigsime. Tikiuosi, kad e, dėl, e, dėl procedūrinės direktyvos ir dėl prieimimo e, direktyvos tikrai bus rasti reikiami sprendimai. Aš esu pranešėja šio klausimu ir tikrai buvau labai nepatenkinta to, kad tie klausimai buvo įstrigę taryboje. Labai džiaugiuosi jūsų bandymu iš tos situacijos išbristi ir rasti bendrą sprendimą kad būtų išvengta protekcionizmo ir nacionalizmo apraiškų. Ačiū labai pritariu Silvigijum, kad iš tikrųjų mes kalbame ne apie prieglopščio procedūras, nes jau buvo diskusijos ir buvo balsavimai. Ir čia pirmininkaujantį Lenkiją atėjo mums pristatyti kompromiso pasiūlymo Todėl aš norėčiau tą pasiūlymą ir aptarti. Bet dėja, aš to pasiūlymo neišgirdau. Jūs kalbėjote tik tai apie tvarkaraštį, kad štai bus prieglopšio darbo grupė ir taip toliau. Tačiau, ką jūs mums siūlote, koks tas kompromisas? Tai būtų svarbu žinoti, nes mes turime suformuoti savo nuomonę, tai gal galėtumėt paaiškinti tos klausimus. Dabar ponas Busutil. Yes, I wish to react uh, to the minister's statement on the Dublin regulation as well. Ir man buvo įdomu išgirsti ministro pareiškimą dėl Dublino reglamento. Maždaug prieš e, dvi savaitės e, Teisingumo teismo generalinis advokatas e, priėmė sprendimą, kad prieglopščio prašytojas iš pirmausias atvykimo šalies negali būti išsiųstas, jeigu yra įtarimų, kad jo teisės kilmės šalyje gali būti pažeidžiamos. Mes matėme atveją, kai afganistanietis iš Graikijos. Turėjo būti išsiųstas atgal į jungtinę karalystę. Mes žinome, kad yra pasiūlymas, praėjo trys metai nuo jo pateikimo, tuo tarpu taryba teisėkuros darbo neatlieka. Mes paliekame teismams nuspręsti, koks turėtų būti įstatymas. Na, Ir visiškai aišku, kad Dublino reglamentas toliau negali išlikti to, toks, koks yra ir kad jį reikia keisti. Man labai įdomu būtų išgirsti, ar taryba pasieks kokio nors kompromiso ir koks jis galėtų būti. Dėkoju. Ačiū už klausimus, kurie yra susiję su konkrečiais klausimais, e, nuo kurių daug kas priklauso e, prieglopščio dokumentų rinkinyje. E, laukiame, ką apie tai pasakys valstybės sekretorius. Prašau. E, dėkoju, dėkoju visiems už pastabas. Ir e, pastebėjimus tikrai atsižvelgsime į visą tai rengdami pirmininkiančios šalies pasiūlymus. Jūs, e, ponės ir ponai, e, puikiai e, esate susipažinę, kaip ir aš, su dokumentais susijusiais su prieglopščio teisė ir žinote, kaip sunku yra surasti pusiausvyrą iš vienos pusės ginant teisės tų žmonių, kurie turi teisę į gynybą, bet antra vertus e, jų teisės turi būti, turi būti pusiausviroje su valstybių narių troškimu užkirsti kelią žmonėms, kurie neturi teisės į prieglapsti, atvykti ir ten būti. E, iš tikrųjų, e, laikas e, skiriamas tiems, kurie tikrai nusipelno prieglopščio, sutrumpėja, jeigu sistema nebus tinkama. Visą tai taip pat įtakoja ir vizų politika, ir sienų apsaugos politika. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad tokios pusiausviros e, ieš paieškos yra pats svarbiausias dalykas rengiant šiuos e, dokumentus. Mes norėtume, kad e, mechanizmas, apie kurį kalbame, būtų ne biurokratiškas, kuris leistų uh, pasiremti tokiamis institucijomis kaip AISO, e, kad tas mechanizmas labai aiškiai galėtų pasakyti, kurios valstybės narės yra pasirengusios priimti pabėgėlius ir kurios nėra taip gerai pasirengusios tą padaryti. Taigi, toms, kurios nėra taip gerai pasirengusios, mes galėtume taikyti paramos mechanizmus. Tie mechanizmai egzistuoja, bet e, mums reikia aiškiai žinoti, e, kad tos e, valstybės narės nesugebės susidoroti su problema. Turime vengti kažkokių ypatingų situacijų, kur staiga yra suvokiama, kad jos to negalės padaryti. Būtent todėl mums reikia tos ankstyvo įspėjimo sistemos. Kalbant apie Dublino reglamentą, Aš suvokiu padėtį. Aš manau, kad e, paskutinėme vadovų tarybos posėdėje buvo parengtas, suredaguotas gana aiškus kompromisas. Mes žinome, kiek toli jisai siekia, e, su kuo valstybės narės yra pasirengusios e, kam yra pasirengusios pritarti ir kas joms yra neprimtina. E, sistema, kurią mes siūlome, remsis informacijos teikimu valstybėms narėms ir situacijos įvertinimu, kad ateityje nebūtų nei vienos valstybės narės, kur prieglapščio mm, prašytojas patektų, nepaisant to, kad sąlygos ten būtų blogesnės. Buvo klausimas apie prieglaušio prašytojus iš Belgijos. Ir čia turiu pasakyti, kad vakar stebėjau gyvą diskusiją tarp pirmininkančios šalies komisijos ir Balkanų valstybių atstovų. Tad uh, manyčiau, kad e, visas suinteresuotos šalis imsis žingsnių, kad e, apribotų šitą reiškinį. Ta diskusija, kurią aš stebėjau, nutikė mane optimistiškai ir būtent dėl Balkanų valstybių pozicijos. Na, o dabar kalbant apie kompromisus, kuriuos mes norėtume teikti prieimimo direktyvai ir e, kalbant apie mūsų pasiūlymus dėl Dublino reglamento, visi šie dalykai bus plačiai jums pristatyti mūsų ministro Millerio spalio 12 dieną. Pirmininkas, dėkoju už tai, kad atvykote, atvykote būtent laiku į mūsų diskusijos pradžią. Na, o dabar leisiu savo štai ką pasakyti. Po to, kai apie tai kalbėjo vienas iš mūsų šešėlinių pranešėjų, šiandieną mūsų parlamente vyksta renginys skirtas prieglapščio dalykams. E, dalyvaus e, vyriausiai jungtinių tautų įgaliotinė prieglavščio reikalams e, Altiero Spinelį pastate. Tas renginys įvyks 18 val. Tai tiek norėjau pasakyti. Dabar toliau tęsime bendrą lybę ir FAM komitetų posėdį ir balsuosime per jį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 Dear colleagues, if you're all ready. Kolegos, ar esame visi pasiruošę, kad paskui nebūtų skundų dėl laiko, numatyto laiko nesilaikymo, pradedame bendrą lybę ir FEM komitetų posėdį, į kurį susirinko abiejų komitetų nariai. O pradžioje norėčiau pasveikinti mūsų kolegą, poną Michael Gustafson, kuris yra naujasis FAM komiteto pirmininkas. Su FAM komitetu puikiai ir vaisingai bendradarbiaujame, tad sveikiname jį paskirtą naujoju, atsiprašau, išrinktą naujoju komiteto pirmininku ir dabar suteikiu jam žodį. Aš e, nekalbėsiu angliškai, e, kalbėsiu švedų kalba. Taigi, kaip jau ir ką tik buvo paminėta, esu naujasis e, FAM komiteto pirmininkas. Pradėjau tas pareigas eiti nuo vakar dienos ir labai džiaugsiuosi ir toliau uh, galėdamas prisidėti prie tų klausimų, kurie mums yra svarbus, na ir Švedijai svarbus sprendimo. Žinoma, mes pasisakome už vyrų ir moterų lygybę. Tai savo ruoštų yra susiję su daugeliu problemų, kurias e, nagrinėja lybė komitetas. Na, o konkrečiai kalbant apie šią direktyvą, čia mums rūpi smurto aukos ir e, turėčiau aiškiai pabrėžti, kad labai rimtai e, žiūrime į smurto prieš moteris problemą mūsų visuomenėje. Pirmininkas, e, ponė Latvart nori žodžių. Dėkoju, pirmininkė, labai džiaugiuosi, kad e, FEM komitetui pirmininkaus vyras. E, Atvirai sakant, esu feministė, pasisakau už moterų lygybę, bet kartais nerimauju, kad e, FAM komitetas, nors aš nesu, jo nariai pernelyg kalbasi tarpusavyje. Manau, kad tai, kas ką tik čia buvo pasakyta, yra labai svarbu. Moterų lygybė yra lygiai taip pat kaip ir vyrų lygybė susijusi su žmogaus teisėmis. Tai jeigu jūs šią temą iš tikrųjų sugebėsite perkelti į platesnį žmogaus teisų kontekstą, tai e, aš labai tikiuosi, kad tada diskusijos e, taps ne vien tik tai komiteto diskusijomis, bet išplis ir plačiau po visą parlamentą. Pirmininkas, dabar nelaikas, ko gero, pradėti diskusiją apie vyrų moterų lygybę, bet be jokios abejonės panas Gustafsonas norėtų sureaguoti. Tiesą sakant, nežinau, kokia buvo anksčiau padėtis, tačiau galiu jūs patikinti, kad uh, lygybės klausimai, ne vien tik tai moterų klausimai, eina kalba apie žmogaus teisės ar demokratiją. Ir būtent todėl ir moteris, ir vyrai turi ieškoti sambuvio visuomenėje. Neturi būti jokios marginalizacijos lyčių pagrindų. Kaip vyras aš būtent taip įsivaizduoju demokratijos klaidą. Dėkoju, ponas Gustafson, atėjo laikas mums galų gale padėti tašką po ilgos diskusijos dėl šio dokumento, daug energijos ir pastangų abu mūsų komitetai yra padėję čia. Pakeliui e, teko įveikti nemažai kliučių, tačiau padarėme tai sėkmingai dėka abiejų mūsų pranešėjų kurie rengia šį dokumentą ir taip pat dėka visų šešėlinių pranešėjų ir kitų komitetų narių indėlio. Taip pat džiaugiuosi, kad ponas Ecijo Perillo, kuris uh, buvo teisės tarnybos dirbančios su Lybe komitetu vadovu. Yra šiandien su mumis, labai džiaugiuosi, jo karjeros posūkiu jis visai neseniai paskirtų, paskirtas vienu iš teisingumo teismo teisėjų. Taigi sveikiname jį su paskirimu, linkime geriausios ploties darbe ir ačiū, kad atvykote. Na, o dabar išgirsime, jeigu jie, žinoma, to panorėtų, mūsų pranešėjų pasisakymus. Pone Romero, žodis, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Europos moteriams ši diena yra džiaugsminga diena ji svarbi, nes teisingumo erdvė Europoje tikrai išsiplečia su šiuo dokumentu. E, ne tik apie saugumo erdvę dabar galime kalbėti, bet ir apie teisingumo erdvę. Dabar turime apsaugos orderį ne vien tik tai moteriams taikintiną, bet ir visoms piliečių grupėms, kurioms iškyla grėsmės. Mes manytume, kad tokio mechanizmo įsigaliojimas yra didelis žingsnis į priekį norime padėkoti pirmininkavusiai Ispanijai, kuri 2010 metų pradžioje šį pasiūlymą padėjo ant stalo. E, noriu ir kitoms valstybėms narėms padėkoti, kurios po to prisidėjo prie šio darbo. Na ir dėkui pirmininkaujančiai Lenkijai, kuri padėjo mums išeiti iš aklavietės. Ir galų gale šis dokumentas dabar jau tapo tikrovėje. Taigi paskutinę kliūtį įveikėme tikrai dėka Lenkijos pastangų jai pirmininkaujant. Tikrai galima buvo a, nuspėti, kad komisijos pateiktas a, dokumentas gali sukelti papildomų diskusijų ir e, sutrukdyti nedelsiant priimti šią direktyvą e, Lenkijai, pirmininkiaujančiai Lenkijai e, padirbėjus, tinkamai padirbėjus, mes galėjome pasiekti pažangos priimant šį dokumentą ir tokiu būdu užkirsti kelią smurtui prieš moteris. E, Ačiū, panė pirmininkė. Jūs visi žinote, apie ką yra ši iniciatyva. E, iš esmės, e, sunkiai skinėsi kelią šį iniciatyvą ir šiandien yra tikrai puikiai diena mums visiems, kurie bendrų darbų pasiekėme, kad būtų pripažinta ši iniciatyva. Ir taip pat tai yra didelė diena visoms aukoms visoje Europos Sąjungoje. Mes žinome, kad šis Europos apsaugos orderis apsaugos daugybę moterų. E, jeigu ir kitose valstybėse narėse bus taikomi tokie pat kontaktų draudimai su smurtautojais, uh, ir taip pat bus apsaugomos aukos. Taip pat bus augomas e, ne tik e, moteris, bet ir e, vaikai, terorizmo aukos, ar tai vyrai, ar moteris, taip pat nusikaltimų aukos. Todėl aukos galų gale galės pasijusti saugiau mūsų Europoje. Mes siekiame ir siekiame iki šiol leisti įstatymus arba teisės aktus, kurie padėtų aukoms nes e, šioje e, srityje vis dar yra atitinkamų trūkumų, vis dar aukos yra neginamos ir mes dabar siekiame e, parengti ištisą paketą dokumentų, kuris siektų užtikrinti aukų teisės ir kad būtų atkurta, atkurtos aukų teisės ir jų orumas. Ir už tai norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai Lenkijai, kad ji pašalino visus kliūtis rengiant šį dokumentą E, todėl po šio balsavimo mes galėsime balsuoti ir plenarinėme posėdėje. Taip pat norėčiau padėkoti sekretariatui, pranešėjai, su kuria puikiai bendradarbiavome. Taip pat norėčiau e, padėkoti už šiandienos pranešėjams, už jų puikų darbą. Dar kartą norėčiau pakartoti, kad e, visi šio komiteto nariai gali didžiuotis, kad mes dabar galime padėti visoms Europos aukoms. Taip pat galime padėti visiems kitiems e, euro, europiečiams, kurie stengiasi gyventi visas vertybės, kurios mums yra svarbios. Ačiū. Tai, taigi, iš esmės tai buvo sunkus kelias siekiant priimti šį Europos apsaugos orderį, nes mes e, remiantis e, Lisabonos sutarties nuostatomis turėjome sukurti tinkamus mechanizmus ir priemonės, kad būtų gyveninti tos priemonės, kad būtų bendradarbiaujama e, ES lygių ginant e, aukas, kad būtų užtikrintas labiausiai pažeidžiamų visuomenės atstovų teisės ir būtų užtikrintas jų saugumas. Tai yra svarbiausia iniciatyva, kurią pradėjo pirmininkaujant Ispanija. Ir dabar mes gal, galutinai balsuosime Tiesiog vienas balsavimas. Tai yra paprasta. Ir mes galime balsuoti keldami rankas ar elektroniniu būdu, kaip jūs pageidavote. Kas norite elektroniniu būdu? E, iš esmės, galbūt elektroniniu būdu balsuokime, nes tada matysime iš karto skaičius, kas už ką balsuoja. Taigi, pradedame balsuoti. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Puikus rezultatas. Sveikinu visus. 55 už ir niekas neprieštarauja. Nėra susilaikiusiųjų. Taigi, ačiū Jums visiems. Ačiū, pane Gustafsonai. Mes ir toliau bendradarbiausime su FAM e, komitetu. Eh? Cioè, è un disastro.